prieš pietus girdėjome komisijos pasisakymą dėl ryč draudimo apribojimų ir prieš balsuojant turi vykti šiokie tokie debatai. Ir dar vienas pranešimas. Čia dalyvauja atstovai iš televizijos. Danijos televizijos kanalų atstovai tai yra. Ir jiems labai bus įdomus susitikimas su Danu Jorensenu. Mes jūs informuosime apie jų ketinimus. O dabar siūlau keliauti prie dešimto E, punkto balsavimo dėl jo savanoriško ir netlyginamo audinių ir lastelių donystė, donorystė. Pradedam. 23 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Nematau dar kartelį. Atsiprašau labai. Pone Kosės paprašė perkelti balsavimą dėl jos pranešimo. Pirma, ar galėtume sukeisti jos vietomis? Dann stimmen wir zuerst ab über den Tagesordnungspunkt. Taigi balsuosime tuomet dėl 11 punkto. Trečioji daugiametė ES sveikatos ryties veiksmų 2014-2020 metų programa Sveikata ekonomikos augimui skatinti. Pranešėja ponė François Grostet. Prieš balsuojant turiu vieną skelbimą. 180 ir 78 pakeitimas, kuriuos patikė Karen Kanbach, buvo atsimti. Taip pat yra pateiktas žodinis pakeitimas 125 ir taip pat 73 ir 294. Tiek iš mano pusės pranešimų. Tad galime balsuoti. Pradėsime nuo konsoliduotojo pirmo A pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Toliau. Konsoliduotasis pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Norite patikrinti? Balsuosime elektroniškai tuomet. Pirmasis konsoliduotasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 26 už, 14 prieš. Patvirtinta akivaizdu. Toliau, antrasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 92. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 93. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. 94 pakeitimas. Pakeit, žodis pakeitimas. Anfangs angekündigt. Kas už? Kas prieš? dar kartą. Atrodo, kad nespėja verst, nėra vertimo ar panašiai. 24 pakeitimas. Balsuojame dėl 24 pakeitimo. Pradžioje sakiau, kad čia dėl jo yra žodinis pakeitimas, o antroji dalis buvo atsiimta. Ar galime dabar balsuoti? Balsuojame, kaip buvo numatyta, su žodiniu pakeitimu, kas už. Kas prieš. Susilaiko? Atmesta. 59 už, 95 už, prieš, susilaiko, priimta. Į 37 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Pabandykime balsuoti elektroniškai. Septintas įtres pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Visi pabalsavome. Baigiame balsuoti. 27 už, 27 prieš. Atmesta. Balsavome elektroniniu būdu, negaliu nieko pakeisti, sako pirmininkas kalbėtoje. Jeigu sistema neveikia, aš mačiau, kad neveikia balsavimo aparatas, sako ponė Hasi. Pirmininkas, mes balsavome elektroniniu būdu ir aš turiu pasitikėti, kad įranga salėje veikia. Ich habe vorher eine elektronische Abstimmung hier angekündigt. Aš sakiau, kad mes balsuosime elektroniniu būdu. Man tikrai gaila, kad taip išeina, bet tokios yra taisyklės. Balsavom elektroniniu būdu ir šitas pakeitimas atmestas. 96 už. Prieš. Susilaiko. irgi neaišku. Elektroniniu būdu balsuojame dėl 96 pakeitimo. Ar visi spėjote pabalsuoti? EPP tyrimis balsais per daug. Taigi, dabar viskas gerai, visi spėjo pabalsuoti. Baigiame balsuoti. 34 už, 23 prieš. Priimta. 97 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Priimtas. Septintas pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 99 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 98 už, prieš, susilaiko, priimta. Įtres 8 už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. Trečiasis kompromisas už prieš, susilaiko, priimtas. Dabar galime peršokti, praleisti didelį gabalą. 102 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Devintas pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Priimtas. 111 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. 112 pakeitimas už, prieš, susilaiko neaišku, reikia balsuoti elektroniniu būdu. 112 pakeitimas. Visi spėjote pabalsuoti? Baigime balsavimą. 28 už, 31 prieš, atmesta. 113 pakeitimas. Kas už? Prieš. Vėl reikės balsuoti elektroniniu būdu. 113. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 29 už, 31 prieš, atmesta. 114 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. 115 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Į 30 už, prieš, susilaiko atmestas. Techninis kompromisas dėl ketvirto straipsnio už, prieš, susilaiko priimtas. 116 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. Į 311 už prieš, susilaiko, priimtas į 312 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas 118 pakeitimas ir 117, 117 už abu kartu už, prieš, susilaiko, abu atmesti. 119 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 120 už, prieš susilaiko priimtas. 121 už, prieš susilaiko priimtas. 122 kas už, prieš susilaiko priimtas. 124 ir 123. Balsuojame kartu. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesti. 125 pakeitimas. Kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. Š dabar be žodinio pakeitimo Balsuokime. Reikia balsuoti dėl to paties pakeitimo be žodinio pakeitimo. 125 pakeitimas dar kartą. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. 126 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko priimtas. 127 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimtas. 128 kas už? kas prieš, sulaiko, atmestas. 129 pakeitimas. 129 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 130 kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. 120, 132. Atsiprašau, sako pirmininkas 131. Balsuojame. Šimtas trisdešimt pirmas. Iš pirmo karto pasakiau ir ne, ne, nesuklydau, kas prieš. kas susilaiko, elektroniniu būdu balsuojame. 131 pakeitimas, elektroninis balsavimas. Visi pabalsavo, baigiame balsuoti. 38 už, 24 prieš, aiškiai priimta. 132 balsuojame dalimis, pirma dalis kas už, kas prieš, susilaiko priimta, antra dalis kas už, kas Pranešėja nori tarti žodį. Yra problemų su vertimu į prancūzų kalbą. E, buvo balsuojama e, dėl 131 pakeitimo, o prancūziškoje versijoje sakoma 132 iš tikrųjų mes prieš 131 pakeitimą noriu uh, ko, konkrečiai pasakyti tai, nes prancūziškoje versijoje atsirado klaida, paprasčiausiai neteisingai įrašyti yra pakeitimų numeriai. Eh, Alors, est-ce que vous, est-ce que ce, enfin, je sais bien qu'on revient jamais sur les votes. Eh, galėtume grįžti prie balsavimo, bet noriu kolegoms pasakyti, kad girdėjau vertime prancūziškame iš, įsivėlė klaida, buvo paminėtas netoks skaičius, ne tekste, bet verčiant žodžiu. Aš jau, mes užregistravome ir kaip matėme, PP balsavo prieš. Balsavimas jau įvyko. 24 balsavo prieš šį pakeitimą, sako pirmininkas. Taigi, toliau, 172. Balsuosime dviem dalimis. Noriu pakartoti, kad visiems viskas būtų aišku. Per e, ausinėse, per vertimą girdėjau, kad balsuoja dėl 132 pakeitimo. E, nustebau, kad jūs nepasakėte, jog reikia balsuoti dalimis. E, mes e, nebalsuojame e, už 132 Jūs tikriausiai vokiškai pasakėte, kad buvo balsuojama dėl 131 pakeitimo, ne 122, e, o ausinėse išgirdau ne tą numerį. Noriu pasakyti, kad mes balsuojame prieš 131 pakeitimą. Ta norėjau pasakyti, labai atsiprašau, jeigu sukėliau problemų, bet e, jų atsirado dėl e, to, kad išgirdau ne tą skaičių ausinėse, netai buvo išversta. Nebent prancūziškai buvo neteisingai išversta, ponia Weisgerber, aš galiu patikinti, kad taip ir buvo, nes aš laukiu signalo iš prancūzės koleg kolegijas. Po iš ponios Grostet laukiu, kad neparodytų, kaip balsuoti pasitikėjau tuo signalu, ta, tuo ženklu, bet labai nust, ir labai nustebau, kad reikia balsuoti, nes reikėtų mums balsuoti prieš, o mes balsavome už, nes vertimas buvo neteisingas į prancūzų kalbą. Tai jeigu buvo neteisingas vertimas, reikėtų mm, iš naujo balsuoti. Pirmininkas sako, aš negaliu spręsti apie vertimą, nes aš kalbėjau vokiškai ir neklausiau bet jeigu e, pranešėja reikalauja, mes galime balsuoti iš naujo, bet man atrodo, kad buvo aišku, aišku kad, me, kad buvo mm, priimta. Nes to labiau, kad buvo balsuota elektroniniu būdu. Taigi, kartojame dar kartą balsavimą, nes yra daug norinčių. 131. Kad nediskutuotume visą vakarą, balsuokime iš naujo dėl 131. Elektroniniu būdu balsuojame dėl 131. Haben alle abgestimmt? Visi pabalsavome. EPP dviem balsais per daug. Suraskite, kurie balsuoja po du kartus. Vienu per daug. Dabar gerai. Baigiame balsuoti. 31 už, 32 prieš. Atmesta. 132 pakeitimas, balsuojame dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaiko. Neaišku, balsuojame elektroniniu būdu dėl 132 pakeitimo antros dalies. Baigiame balsuoti. EPP vienu balsu per daug. Dar kartą balsuojame iš naujo. 132. Antra dalis. Elektroninis balsavimas. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 24 už 36 prieš antroji dalis atmesta. 133 kas už, kas prieš, sulaiko priimta. 136 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 138 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 139 už, prieš Balsuosime elektroniniu būdu 139 pakeitimą. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. 40 už 23 prieš. Atrodo aišku, nors nepanašu buvo, kai balsavome ne elektroniškai. 141 dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. 141 už, prieš, susilaiko priimta. 142 už, prieš susilaiko atmestas. Biudžeto komiteto dešimtas pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas, šimtas 45 atkrenta, 143 kas už, prieš susilaiko priimta, 144 už, prieš susilaiko priimta, 145 46 už. Yra žodis pakeitimas šalia jo. Balsuojame dviejomis dalimis. Pirmoji dalis 146 kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Antra dalis e, atkrenta. 147 už. Prieš. Susilaiko. Priimta į 314 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Š, e, atskiras balsavimas dėl 148 pirmoji dalis už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 149 už, prieš, susilaiko elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 149. Pradedame balsuoti. Visi pabalsavo, balsavimas baigtas. EPP vienu balsu per daug. Reikia dar kartą balsuoti. 149 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi spėjote? Balsavimas baigtas. 31 už, 29 prieš. Priimta. Į 315 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 100. 50. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Balsuosime elektroniniu būdu. Atrodė iš viršaus, kad priimta. 150 elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas baigtas. 31 už, 30 prieš, priimta. 151 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 152 už, prieš, susilaiko priimta. 153 už. Šimtas penkiasdešimt trečias, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 154 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 158 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 155 kas už, prieš, susilaiko atmesta atmesta. 156 kas už. Dėl 155 dar grįžkime. Balsuosime elektroniniu būdu. Visi pabalsavome. Balsavimas baigtas. 34 už, 27 prieš. Priimta. Toliau 156 kas už. Prieš susilaiko. Priimta. 157 už prieš susilaiko priimtas, 159 už, prieš susilaiko atmestas, 160 už, prieš susilaiko priimtas, 161 už, prieš susilaiko atmestas, 162 už, prieš susilaiko atmestas, 163 už, prieš, susilaiko atmestas, biudžeto komiteto 11 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas, 165 už, prieš. susilaiko atmestas. 165 už, atsiprašau, ketvirtas už, prieš, susilaikom, tikrinsime elektroniniu būdu 164 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 31 už, 29 prieš, priimta. 11 pakeitimas ir įtrė 16 yra identiški, balsuojame kartu, kas už, prieš, susilaiko priimta, biudžeto 12 už. Prieš, susilaiko priimta, 166 už, prieš, susilaiko atmesta. 167 už, prieš, susilaiko, a, priimta. 168 už, prieš, susilaiko, priimtas. 169 už, prieš, susilaiko, priimtas Atmestas 170 už, prieš, susilaiko. Atmestas 171 už, prieš, susilaiko. Priimtas 172 už. Norite patikrinti 171? Gerai, balsuojame dėl 171. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. 29 už, 30 prieš, atmesta. 172 už, prieš, susilaiko, atmesta. Į 317 už, prieš, susilaiko, atmesta. 124 už, prieš, susilaiko, atmesta. 173 už, prieš susilaiko atmesta, 175 už, prieš susilaiko priimtas, 176 su žodiniu pakeitimu, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko priimta, antroji dalis atkrenta, 177 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 12 pakeitimas ir 18 jie yra identiški už prieš susilaiko priimta. Biudžeto 13 už prieš susilaiko atmesta. 128 už prieš susilaiko priimta. 129 už. Norite pasitikrinti 178. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. 30 už, 30 prieš, atmesta. Dabar 179 pakeitimas. Kas už? Jis prieš. Susilaiko priimta. Biudžeto 14 už. Prieš. Susilaiko neaišku, balsuojame elektroniniu balsu, balsavimu. 14 biudžeto pakeitimas, biudžetinio komiteto, biudžeto komiteto pakeitimas. Baigiame balsuoti. 26 už, 33 prieš atmesta. 180 už. Prieš susilaiko priimta. Į 319 už prieš, susilaiko, atmesta. 182 už, prieš, susilaiko, neaišku. Balsuojame elektroniniu balsu dėl 188. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 30 už 31 prieš atmesta. 183 už prieš susilaiko priimta, į 320 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta, biudžeto komiteto 15 už, prieš susilaiko atmestas, 185 už, prieš susilaiko priimtas, 186 už, prieš susilaiko atmestas, 187 už, prieš susilaiko priimtas. 188 už prieš susilaiko. Atrodo, kad atmesta, bet pabandysime balsuoti elektroniniu būdu dėl 188. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 37 už, 25 prieš priimta. 189 už prieš susilaiko priimta. Įtres komiteto 21 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Įtres 22 už prieš susilaiko priimtas. 13 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 190 už, prieš susilaiko priimta, į 33 už, prieš susilaiko priimta, 14 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Į 34 pakeitimas e, balsuojame dalimis, pirmoji dalis už, prieš prieš susilaiko priimta, antroji dalis už, prieš susilaiko priimta. 15 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 121 pakeitimas, rauso pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 192, kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta 173, kas už, prieš, susilaiko. Priimta 194, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 195 už, prieš, susilaiko. Priimtas. 196 kas už, prieš, susilaiko. Priimta. Į 325 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Neaišku, balsuojame elektroniniu balsu, balsavimu dėl į 35 pakeitimo. Balsuojame, baigiame balsuoti. 39 už, 21 prieš, priimta. Kita kartą aiškiai balsuokite, kad nereikėtų elektroninių balsų balsuoti. 197 už, prieš susilaikom priimta, 198 už, prieš susilaiko atmesta, 199 už, prieš susilaiko priimtas. 200 pakeitimas dalimis balsuosime. Pirmoji dalis, iš visų yra trys dalis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. Trečioji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. 201 už, prieš, susilaiko atmesta, 202, kas už, prieš, susilaiko priimta. 16 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 203 už, prieš, susilaiko, atmesta. 204 už, prieš, susilaiko, priimtas. 205 už, prieš, susilaiko, priimtas. 206 už, prieš, susilaiko atmestas, 17 už, prieš susilaiko priimtas, 18 už, prieš susilaiko, reikia tikrinti elektroniniu būdu. Elektron, elektroniniu būdu balsuojame dėl 18 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 30 už, 32 prieš, atmesta, 207 už prieš susilaiko priimta, ketvirtasis kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Dabar galime perkel, pereiti iki 208 dalies už, prieš susilaiko priimta. elektroniniu būdu balsuojame už 208 antrąją dalį. Baigiame balsuoti. 32 už 30 prieš priimta. 213 pakeitimas už. Prieš. Susilaikom. Priimta. Tikrinsime 213 elektroniniu būdu. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 31 už, 32 prieš, atmesta. 19 pakeitimas. Balsuojame dėl 19 pakeitimo už, prieš, susilaikom, priimta biudžeto komiteto 16 už, prieš, susilaiko, priimta. 214 pakeitimo pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, neaišku, balsuom elektroniniu būdu. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 32 už, 30 prieš priimta. 214 antroji dalis atkrenta. Balsuojame dėl 216 pakeitimo, kas už. Prieš susilaiko priimta. 217 už. Prieš susilaiko priimta. 218 už prieš susilaiko priimtas. 219 balsuojame dalimis. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta, antroji dalis už, prieš susilaiko atmesta. 220 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Penktasis pakai, e, kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Dabar galime peršokti tai iki 221 pakeitimo už prieš susilaiko priimta. Į 326 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 22 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 228 už prieš susilaiko priimta. 228 tikriname elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Visi, visi pabalsavo, baigiame balsuoti. 45 už, 18 prieš, aiškiai persvara, persvara priimta. Biudžeto pirmas už, prieš susilaiko primta, biudžeto antras už, prieš susilaiko priimta. 23 pakeitimas atkrenta, 24 irgi atkrenta, 31 už, prieš susilaiko priimta, 32 už, prieš susilaiko priimta, 33 už, prieš susilaiko priimta, 34 už, prieš susilaiko priimta, 35 už, prieš susilaiko priimta, į 31 už, prieš susilaiko atmestas, 36 už, prieš susilaiko atmesta, 37 už prieš susilaiko priimtas, 38 už, prieš susilaiko priimtas, 38 antra dalis atkrenta, 39 už, prieš susilaiko priimtas, 39 už, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, antras pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Biudžeto komiteto Biudžeto komiteto trečias pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 40 už. Prieš susilaiko atmesta. 47. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? prieš susilaiko priimta, antroji dalis už, prieš susilaiko atmesta, 41 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta, 48 už, atsiprašau, 42 už, prieš susilaiko atmesta. Čia tokie turi už, prieš susilaiko priimta. 43 už, prieš, susilaiko priimtas. 44 už, prieš, susilaiko. Dėl 44 balsuojame elektroniniu būdu. 44 balsuojame. Baigiame balsuoti. 42 už, 21 prieš. Akivaizdžiai persvara priimta. 50, 45 už, prieš. Susilaiko priimta. Įtrės antras pakeitimas už, prieš. Susilaiko priimta. kaip liberalai balsuoja. Gerai, visi balsuokime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 28 už, 35 prieš. Atmesta. Čia to komiteto penktas pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Priimtas. 46 už, prieš susilaiko priimta, 48 už, prieš susilaiko priimta, ket... trečias pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. 50 dvi dalis, pirmoji dalis už, prieš susilaiko priimta, antroji dalis už, prieš prieš susilaiko priimta. 51 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Šeštasis kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Perkel, periname iki 57 pakeitimo už, 57 už, prieš susilaiko atmestas. 60 už, prieš susilaiko priimta. 61 už prieš susilaiko priimtas. 62 už prieš susilaiko atmesta. 63 už prieš susilaiko priimta. 64 už prieš susilaiko priimta. Įtras trečiasis pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. 65 už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas įtras pakeitimas už, prieš susilaiko priimta, 67 už, prieš susilaiko priimta, 69 už, prieš susilaiko priimta, 60, atsiprašau, 70 už, prieš susilaiko atmesta, 72 už, prieš susilaiko atmesta, 71 už, prieš susilaiko priimta, 73 yra pateiktas žodinis pakeitimas, balsuojame už pirmą dalį, už, prieš, susilaikom atmesta. Dabar reikia balsuoti tada iš naujo be žodinio pakeitimo. Kas balsuoja už 73 be žodinio pakeitimo, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 74 už, prieš, susilaiko priimta. 75 už, prieš, susilaiko atmestas. 76 už, prieš susilaiko priimtas. Intres penktasis pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 77 už, prieš Dar kartą dėl 77 balsuosime. Kas už? 77 pakeitimas. Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Penktas pakeitimas už. Ne, grįžtame prie 77, sako pirmininkas. Elektroniniu balsu. Bal, būdu balsuojame. Baigiame balsuoti. 24 už 39 prieš atmesta. Penktasis pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Biudžeto komiteto septintasis pakeitimas, pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko atmesta. 28 atsijimtas, 29 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 80 už prieš susilaiko priimta, 81 už. Ne, sako pirmininkas, 80 reikia tikrinti elektroniniu būdu. 80 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 30 už, 29 prieš. Priimta. 81 už, prieš, susilaiko priimta, 82 už, prieš, susilaiko priimta. Dabar balsuosime elektroniniu būdu, galutinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi spėjote? Baigiame balsuoti. 63 už, niekas nepasisako prieš, niekas nesusilaiko. Sveikiname pranešėją su tokia akivaizdžia pergalė. Dėkojame taip pat ir sekretoriatui. So, Dann springen wir jetzt zum Punkt 10. Kągi, tuomet pereikime prie dešimtojo darbo tvarkės punkto. Pranešėjas Jona Kudakis. Pradedam nuo 23 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. 24. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 25. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 26. Kas už? Atsiprašau, prašoma patikrinti. 25. Elektroniškai balsuojame 25 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 23, 33 už, 28 prieš, taigi priimta. 26 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Pirmas konsoliduotas pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Jūri antras, kas du? E, kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 30. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 31. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 32. Kas už? Kas prieš? Suslaikė? Man atrodo, kad atmesta. Tuomet 33 kas už. Stebiuosi, kad prašoma patikrinti dėl 32. Elektroniškai balsuojame dėl 32 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimą baigėme. Atmesta. 33. Kas už? Kas prieš? Suslaikė atmesta. Antras konsoliduotas. Kas už? Kas prieš? Suslaikė patvirtinta. 38. Kas už? Kas prieš? Suslaikė priimta. Jūri 3. Kas už? Kas prieš? Suslaikė patvirtinta. 39 ir 4 40, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Netgi keturi buvo vienodai pakeitimai. Jūri šeštas dabar, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 44, kas už, teis, neteisingai paskelbiau. Sakiau, kad du vienodi pakeitimai buvo, o buvo iš tikrųjų keturi. 40, 41, 42 ir 39. Jie visi yra vienodi. Ir balsavome dėl jų visų kartu. Jeigu patvirtintas 29 iki 42, tai tada 43 atkrenta. Jūri 6 atmestas. Dabar balsuojam dėl 44 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 45. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 46. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 47. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 48. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta, bet patikrinkime. 48 pakeitimas elektroniškai balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 31 už, 30 prieš. Taigi priimta. 49. Kas už? Kas prieš? Suslaikė? Priimta 50. Kas už? Kas prieš? Suslaikė. Priimta. Konsoliduotas trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Suslaikė. Priimta. 56. Kas už? Kas prieš? Suslaikė. Priimta. 57. Su žodiniu pakeitimu. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis tuomet atkrenta. 58. Ta pati procedūra su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. At, e, jūri 4. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta jūri 5. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 59 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Konsultuotas ketvirtasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Tuomet konsoliduotasis penktasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 68 pakeitimas kas už, Kas prieš? Suslaikė priimta. 69. Kas už? Kas prieš? Suslaikė priimta. 70. Kas už? Kas prieš? Suslaikė priimta. Konsoliduotasis šeštasis. Kas už? Kas prieš? Suslaikė priimta. Tuomet konsoliduotas šeštas A. Kas už? Kas prieš? Suslaikė priimta. 78 pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. 79 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 80 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 81 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 82 kas jis atkrenta. Tuomet 84 su žodžiu pakeitimu kas už, kas prieš, susilaikė. Aštuoniasdešimt penktas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Aštuoniasdešimt šeštas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Aštuoniasdešimt septintas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 88 su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 89 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, konsultuotas septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, 91 kas už, kas prieš, susilaikė priimta, 96 kas už, kas prieš, susilaikė priimta, 97 kas už, kas prieš, susilaikė priimta, 98 kas už, kas prieš, susilaikė priimta, 99 kas už, kas prieš, susilaikė priimta Priimta. Tuomet konstatuojamosios dalis. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antrasis kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Trečiasis kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Ketvirtasis kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Penktasis kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Jūri A, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuntasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devintasis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, dešimtasis kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, vienuoliktas kas už, kas norima patikrinti. Dešimtasis pakeitimas. Elektroniškai balsuojame. Ar visi balsavome? Balsavimas baigiamas. 33 už, 29 prieš. Taigi priimta. 11 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Jūri E pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 12. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. 13. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Jurgie, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 14. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 15. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 16. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 17. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Jūri B, kas už, e, atkrenta. Jūri C, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Jūri D, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 18. Kas už, prieš susilaikė priimta. 19. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 20. Kas už, kas prieš Dabar balsuosime dėl 20 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 21. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Elektroniškai balsuojame dėl viso dokumento. Balsavimą pradedame. Ar visi balsavote? Ar visi balsavote? Penki kolegos dar nebalsavo. Balsavimą baigiame. 54 už, 4 prieš, 2 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Pone Jana Kudakis. Tai prašau žodžiu. Norėčiau tik tai pasakyti, kad dėl 52 straipsnio mes e, norime pareikšti mažumos e, nuomonę, kuri turėtų būti pridėta prie šio pranešimo. Turite laiko iki vakaro. So, weiter geht's mit dem Tagesordnungspunkt 12, gemeinsame Bestimmungen. Keliaujam toliau. 12 punktas. Europos fondams taikytinos bendrusios nuostatos ir reglamento panaikinimas. Iš esmės struktūriniams fondams skirtos bendrusios nuostatos. Sofija Okoni pranešėja. 30 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 31. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 11. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 32. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 33. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 34. Kas už? Kas prieš? Suslaikė atmesta. 35. Kas už? Kas prieš? Suslaikė atmesta. 36. Kas už? Kas prieš? Suslaikė priimta. 37. Kas už? Kas prieš? Suslaikė priimta. 28. Kas už? kas prieš susilaikė priimta. 39 kas už. Kas prieš susilaikė priimta. 12 kas už. Kas prieš susilaikė priimta. 42 kas už. Kas prieš susilaikė atmesta. 43 kas už. Kas prieš susilaikė atmesta. 44 kas už kas prieš, susilaikė, atmesta 45, kas už, kas, kas prieš, susilaikė, priimta. 13. Prašoma patikrinti. 45. Balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavote? Dar vienas kolega. Balsavimą baigiame. 31 už, 29 prieš. Priimta. 13 ir 46. Jie vienodi. Kas už? Kas prieš? Suslaikė. Priimta. 47. Kas už? Kas prieš? Suslaikė. Atmesta. Tikriname dėl 47 pakeitimo. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimą baigėme. 27 už, 32 prieš. Vienas susilaiko, taigi atmesta. 48. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 49. Kas už? Kas prieš? Dar kartą patikrinkime. 49 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 22 už, 36 prieš. Ir balsai pasiskirsti įvairiai. 14 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Dar kartelį. 14 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 50. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 51. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 52. Kas už? Tikriname dėl 51 pakeitimo. Balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. 24 už, 34 prieš, taigi atmesta. 52 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Kas čia vyksta? Vienoje politinėje frakcijoje niekas nebalsavo. Dar kartelį. 52 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 53. Norite patikrinti? Gerai. 52 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Visi balsavote, balsavimą baigiame. 31 už, 27 prieš. Priimta. 53 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. 55. Kas už? Kas prieš? Suslaikė. Priimta. 56. Kas už? Kas prieš? Suslaikė. Priimta. 57. Kas už? Kas prieš? Suslaikė. Manau, kad priimta, bet patikrinkime. 57 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Ar visi balsavote? Gerai, balsavimą baigiame. 30 už, 27 prieš. Taigi priimta. 58 kas už? Kas prieš? Atmesta. 59 kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Penkioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trisdešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šešdešimt pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šešdešimt antras, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šešdešimt trečias, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 64 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 65 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 66 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 60, 67 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 68 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 69. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 70. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 71. Kas už, kas, du, kas prieš, susilaikė atmesta. Nesu tikras. Balsuokime elektroniškai. 71 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. 35 už, 22 prieš, vienas susilaikė. Taigi priimta. 16 pakeitimas kas? Už. Ar čia yra žodinis pakeitimas? Taip. Pranešėja. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kolegos žodinis pakeitimas. Aš siūlyčiau kolegoms pasinaudoti pinigų komiteto pagalba ir Europos parlamentas galėtų irgi imtis patariamojo vaidmens. Ar visi sutinka balsuoti su tokiu žodiniu pakeitimu? Gerai. 72. Kas už? Trisdešimt trečias. Už prieš priimta. Trisdešimt ketvirtas. Už prieš nėra anglų vertimo, sako pirmininko padėjėjas. So, die Kabelage ist wieder in Ordnung. Wir können weitermachen. Wir stimmen ab über. Tęsime balsavimą. 74. Kas už? Kas prieš? Suslaikė. Priimta. 75. Kas už? Kas prieš? Suslaikė. Atmesta. 76 ir 77 pakeitimai. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. 78. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 18. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 19. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 20 kas už. 19 norite patikrinti, balsuojame elektroniškai. Dėl 19 pakeitimo. Ar visi balsavote? Pasavimą baigiame. 27 už, 31 prieš. Atmesta. Pasitikėkite savo pirmininku, kolegos. 20 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. 21. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 79. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 80. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 22. Kas už? Kas prieš, susilaikė, priimta. 81. Kas už? Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 82. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 83. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. 84 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 85. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Konsoliduotasis pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Tuomet du vienodi, 87 ir 88, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 24. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta 25, kas už, kas prieš, susilaikė priimta 89, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta 26, kas už, kas prieš, susilaikė priimta 27, kas už, kas prieš, susilaikė priimta 28, kas už, kas prieš, susilaikė priimta 90, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta 91 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta 92 kas už, kas prieš, susilaikė priimta 93 kas už, kas prieš, susilaikė priimta 94 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta 95 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta atmesta. 96 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antras kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 29 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintasis kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Aštuntasis kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Elektroniškai balsuojame dėl viso dokumento, kas balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 57 už vienas prieš sveikiname pranešėją Sofiją Okonį. Dėkui už jūsų pranešimą, už jūsų įdėtą darbą. Toliau. Konkrečios Europos regionės plėtros fondų ir investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusios nuostatos ir reglamento numeris 1080-2006 panaikinimas. Tai yra regionų politikos komiteto pranešimas. Balsuosime dėl nuomonės. Mario Pirilo. 15 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Suslaikė priimta. 16. Kas už? Kas prieš? Suslaikė priimta. 17. Kas už? Kas prieš? Suslaikė priimta. 18. Kas už? Kas prieš? Suslaikė atmesta. 19. Kas už? Kas prieš? Suslaikė priimta. 20. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. 21 pakeitimas kas už. Kas prieš susilaikė priimta. 23 kas už. Kas prieš susilaikė atmesta. 24 kas už. Dvidešimt ketvirtas dar kartelį, kas už, kas prieš, susilaikė, Turime patikrinti vis tik tai. 24 pakeitimas, pradedame balsuoti elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. 22 už, 33 prieš. Atmesta. 25 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pirmasis pakeitimas. Ir 26. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 27. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 28. Kas? Ir 29. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 30. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. 31. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 31. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Pasitikrinkime, nes ir man pačiam neaišku. 31. ir visi balsavote. Balsavimas baigtas. 21 už 35 prieš atmesta. 32 už prieš susilaikė atmesta. Antrasis už prieš susilaikė atmesta. 33 už prieš susilaikė atmesta. 34-35 identiški. Už prieš susilaikė priimta. 39. Ne, vis tik tai 38, sako pirmininkas. 38, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 39 už, prieš, susilaikė, atmestas. 40 už, prieš, susilaikė, priimtas. 41 už, prieš, susilaikė, atmestas. 42 už, prieš, susilaikė, priimtas. 43 už prieš susilaikė priimtas, 44 už prieš susilaikė priimtas, 45-asis už prieš susilaikė atmestas, 46-asis už prieš susilaikė priimtas, 47-asis už prieš susilaikė atmesta, 48-asis už prieš susilaikė priimtas, 49-asis, 50-asis identiški už prieš susilaikė priimta. 51 už, prieš, susilaikė priimtas. 53 už, prieš, susilaikė. Nežinau, reikia pasitikrinti, baltuokime, balsuokime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Baigiame. 44 už, 12 prieš. Dėkoju. 52 e, už prieš. Priimta. 54 už prieš susilaikė priimtas. 55 už prieš susilaikė priimtas. 56 už prieš susilaikė atmestas. 57 už prieš prieš, susilaikė, atmestas. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, priimtas. 58-asis už, prieš, susilaikė, priimtas. 59-asis už. 59-asis, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 60-asis už, prieš, susilaikė atmestas, 61 už, prieš, susilaikė atmestas. Pirmininkas atsiprašo, priimtas 62 už, prieš. Pasitikrinkime. Balsuojame dėl 62. Ar visi balsavote? Baigiame. 47 už, 9 prieš. Niekas nesusilaikė. Gal pertrauką padaryti, ar tęsime? Man atrodo, kad aiškia balsų persvara priimta. 63 už, prieš, susilaikė, priimtas. E, klausia manęs kolegos Kurkava. 64 už. Prieš. Susilaikė atmestas. Matau, kad kažkas grasina streiku. Norite pasitikrinti dėl 64-ojo, tada balsuokime. Ar visi balsavote? Baigiame. Trisdešimt už, dvidešimt septyni prieš priimtas. Šešiasdešimt penktasis už, prieš susilaikė priimtas. Šešiasdešimt šeštasis už, prieš susilaikė priimtas. Šešiasdešimt septintasis už, prieš susilaikė priimtas. Šešiasdešimt aštuntasis už, prieš susilaikė priimtas priimtas, 69 už, prieš susilaikė priimtas, priedai, penktasis pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas, 71 už, prieš susilaikė priimtas, 73 už, prieš priimtas, šeštasis už, prieš susilaikė priimtas, septyniasdešimtasis už, prieš susilaikė priimtas, septintasis už, prieš susilaikė priimtas, aštuntasis už, prieš susilaikė priimtas, 74 už, prieš susilaikė priimtas, 9 už, prieš susilaikė priimtas, 75 už, prieš susilaikė priimtas, 10 už, prieš susilaikė priimtas, 11 už, prieš susilaikė priimtas, ne, pasitikrinkim, gerai, dėl 11 balsuokite. Aš turiu susitaikyti su pralaimėjimu, man atrodo. Visi balsavote, tikrai atmesta. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė atmestas. Tryliktasis už, prieš, susilaikė priimtas. Keturioliktasis už, prieš, Pasitikrinkime. Nes neaiškiai balsuojate, elektroniniu būdu balsuojame, ar visi balsavote. Baigiame. 34 už 22 prieš, priimtas. Elektroninis paskutinis balsavimas dėl dokumento. Ar visi balsavote? Baigėme. 50 už 2 prieš sveikinu Mariją Pirilo. Keturioliktasis toliau, Sanglaudos fondas atšaukiamas reglamentas 1084206, 19 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas, 20 už, prieš susilaikė priimtas. 21 atsimtas, pirmasis už, prieš susilaikė atmestas. Pasitikrinkime. Ar balsavote jau visi? Baigiame. 39 už, 14 prieš priimtas, 22 už, prieš, susilaikė. Nežinau, 22 balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Baigiame. 28 už, 26 priimtas, 23 už, prieš susilaikė atmestas. Antrasis, 24, 25, 26 identiški už, prieš susilaikė priimti. priimti. 27 už prieš susilaikė atmestas, 28 už prieš susilaikė priimtas, 30 už prieš susilaikė priimtas, 3 už prieš susilaikė priimtas, 31 už prieš susilaikė priimtas, 32 už prieš, susilaikė, priimtas. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, priimtas. 34 už, prieš, susilaikė, priimtas. 35 už, prieš, susilaikė, atmestas. Penktasis už, prieš, susilaikė, priimtas. 36 už, prieš prieš susilaikė priimtas, 67 už, prieš susilaikė priimtas, 68 už, pasitikrinti dėl 37. Elektroninis balsavimas. Ar visi balsavote? Baigėme. Trisdešimt vienas už, dvidešimt trys prieš. Aišku, kad priimtas 28 už, prieš, susilaikė priimtas 6 už, prieš, susilaikė priimta 7 už, prieš, susilaikė priimta 40 už, prieš, susilaikė priimtas 41 už, prieš susilaikė priimta, 22 už, prieš, susilaikė priimtas, aštuntasis už, prieš, susilaikė priimtas, 44 už, prieš, susilaikė priimtas, 45, 46, kas už, prieš, susilaikė priimti, 9 už, prieš, susilaikė priimtas priimtas, dešimtasis už, prieš susilaikė priimtas, kešim septintasis už, prieš susilaikė pri... atmestas, 48 už prieš susilaikė priimtas, 49 už prieš 49 už prieš susilaikė neaišku. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 49, kas už. Baigiame. 36 už 15 prieš susilaikę. 50 už prieš susilaikę. Atmestas 51 už prieš susilaikę. Priimtas 12 už prieš susilaikę. Priimtas. 52 už prieš, susilaikė, atmestas. Priedai 13 už, prieš, susilaikė, priimtas 53 už, prieš, susilaikė. Neaišku. Balsuojame dėl 53. Ar visi balsavote? Baigiame. 10 už 300 prieš atmestas. 14 už prieš susilaikė priimtas. 55 už prieš susilaikė priimtas. 54 už prieš Reikia dėl 55 A elektroninių būdų dar pasitikrinti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 13 už 23 prieš, priimtas 54 už, prieš, susilaikė, atmestas, 55 B už, kas už, prieš, susilaikė atmestas 56 už prieš susilaikė priimtas 57 atkrenta 58 kas už prieš susilaikė priimtas 60 už prieš susilaikė priimtas 61 už prieš susilaikė, priimtas. Penkioliktasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Šešioliktasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Šešiasdešimt ketvirtasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Šešiasdešimt antrasis už, prieš, susilaikė atmestas 63 už, prieš susilaikė priimtas 65 už, prieš susilaikė atmestas 17 už, prieš susilaikė atmestas 18 už, prieš susilaikė atmestas Atsiprašau, sako pirmininkas, patvirtinta. Dabar balsuojame elektroniniu būdu dėl viso dokumento. Ar jau visi balsavote? Balsavimą baigėme. 55 už. Niekas nebalsavo prieš ir nesusilaikė. Sveikinu pranešėją. Dabar Kitas klausimas e, - transeuropinių telekomunikacijų tinklai ir sprendimo 116, atsiprašau, 133697 panaikinimas. 15 pakeitimas už. 19 pakeitimas. 15 darbo tvarkės punktas, 19 pakeitimas ir man reikia kavos, kas už, prieš susilaikė priimtas, 20 už, prieš susilaikė priimtas, 21 už, prieš susilaikė priimtas, 22 už, prieš susilaikė priimtas, 23 už, prieš susilaikė priimtas, 3 ir 24 už, prieš susilaikė, atmestas, 25 už, prieš, susilaikė, priimtas, ketvirtasis, penktasis, šeštasis, septintasis ir devintasis kartu. Uh, jie visi atsijimti. 26. Už prieš susilaikė neaišku. Balsuojame dėl 26 elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigiame. 30 už 25 prieš. Taigi priimtas 27 už prieš. Susilaikė priimtas 28 už prieš. Susilaikė priimtas 30 už prieš. Susilaikė priimtas 8 už prieš. Susilaikė atmestas 30 31 už, prieš, susilaikė, priimtas. 10 už, prieš, susilaikė, priimtas. 22 už, prieš, susilaikė, atmestas. E, toliau 11.33 identiški, balsuojame kartu, kas už prieš susilaikė priimtas, priimti 34 už prieš susilaikė priimtas, 35 už prieš susilaikė priimtas, 36 už prieš susilaikė priimtas, 37 už prieš susilaikė priimtas, 12 už prieš susilaikė priimtas, 13 už prieš susilaikė priimtas, 13 39 už, prieš, susilaikė, atmestas 14 už, prieš, susilaikė, priimtas 15 už, prieš, susilaikė, priimtas 16 už, prieš, susilaikė, priimtas 17 už, prieš, susilaikė, priimtas 17 E, antrasis pakeitimas atsimtas, paskutinis pakeitimas, 18 už prieš susilaikė priimtas, galutinis elektroninis balsavimas dėl viso dokumento. Ar visi balsavote? Baigiame. 53 už, vieną susilaikė, sveikino pona Rossi. O dabar jau periname prie to klausimo, kaip kad susitarėme, kad daryti trumpą diskusiją. Minutė kalbėtojų komisija laukia, taigi prašau. Potas Eiberis e, dėl švino E, jų velipinėse dirbiniuose ir plaukų aksesuaruose. Mes kalbam apie tai, kaip apriboti švino naudojimą. Rizikos vertinimo komitetas nepasiūlė jokių išimčių, nes buvo manoma, kad komitetas, kuris atsakingas už socioekonominį vertinimą, e, gali suteikti dvi išimtis. Iš vadovaudamasis e, tuo, kad galima leisti daryti tam tikras išimtis e, krištolo gaminiams. Prancūzijos valdžia parengė dokumentą šiuo klausimu. 99 e, metais vaikų, užfiksuos vaikų apsinuodimas uh, E, nuo ne, iš nenustatytų šaltinių ir e, tai įtariama, kad galėjo tai būti e, švinas. Bet sakoma, kad reikia ir sakoma, kad reikia vengti vaikų kontakto su šia medžiaga, kaip galima uh, labiau, nes jį gali pakengti jų nervų sistemai. E, galima sakyti, kad kontaktas su švino elementais gali e, e, sukelti sveikatos problemų. Švinas nėra ribinė E, medžiagą, kuriai, medžiagą, kuriai taikomi ribiniai kiekiai, taigi reikia apskritai kalbėti apie e, švino naudojimo draudimą kai kuriuose gaminiuose. Man buvo pasakyta, kad aš tarsi e, padedu kažkuriems gamintojams, bandau užstoti juos. Tai netiesa. E, egzistuoja rinkoje tam tikros technologijos ir Austrijoje, jeigu ji plėtos naujas technologijas galbūt galima ir paremti tą e, įmonę, bet noriu pasakyti, kad šiaip e, yra alternatyvų rinkoje ir e, reikėtų apie jas galvoti. Ačiū pirmininkas. Turime problemą. Jau atvyko komisaras. Ponas Pirilo, Rys, Krostet, Matijo, Pirilo, Lyze, Uski, Šliūtė, Krama, Deivis, Hasi. Visi šitie kolegos paprašė žodžio. Tai ir panašu, kad kartu vakarieniausim, nes iki 10 valandos posėdžiausim. Reikia stengtis spėti laiku, žinau, kad čia labai polemiška ir, ir svarbi tema, bet uh, Jeigu įmanoma, kalbėkite tik tai po pusantros minutės, labai prašau. Taigi, Lina, pusantros minutės tau. E, Stikam. Komisijos atstovai jau atvyko, tikriausiai sakot, ar ne? Aš turiu klausimą. Kaip suprantu, šita priemonė skirta priboti juvelyrikos dirbinių, dirbinius, kuriuose naudojama švinas. Bet gali būti, kad metalinės juvelyrinių dirbinių e, dalis e, kelia problemas vaikams. Jūs dar kalbėjote apie stiklą. Aš nesuprantu, kodėl, nes stiklas e, yra visiškai kitokia medžiaga ir tas švinas iš jo ne, švinas yra kitaip jame panaudotas. Norėjau pono Ze Zeberio paklausti. Jeigu vaikai ir suaugusiai, tarkim, čiulpia tą juvelinį e, dirbinį ir taip gauna šviną, tai ar nereikėtų labiau susirūpinti su kitais dirbiniais, metaliniais dirbiniais, kur, su kuriais turime kontaktą kiekvieną dieną, galbūt jie yra daug pavojingesni. Taigi mano klausimas koks mm, pavojus to švino, kuris panaudotas gaminant e, stiklą ir kurį naudojame kiekvieną dieną. Grostet. Ačiū. Man atrodo, kad yra taip. Čia kalbame apie juvelyrinius dirbinius, kuriuose naudojama švinas. Bet e, tai mes neturime tiesioginį prieigos prie to švino, tai tiesioginės rizikos čia kaip ir nėra. Tokia tokie juvelyriniai dirbiniai yra pakankamai brangus ir tokių dalykų vaikams mes neduodame, nesuprantu, kaip vaikas gali kažką panašaus nuryti. Nebent jeigu tikrai e, tėvai leidžia vaikam daryti, ką, ką, ką, ką vaikai nori, bet tai būtų e, kvaila reglamentuoti tokius dalykus, nėra čia jokios, veikatos, jokios grėsmės sveikatai ir nėra čia ko taip ilgai diskutuoti. Geriau pagalvokime, kokios įtakos e, tradiciniam juvelyrikos sektoriui turės šitas sprendimas. Čia kalbame apie paveldą. Tarptautiniu mastu yra parduodami tokie mm, dirbiniai ir tikrai manau, kad mes visiškai ne iš tos pusės žiūrime į šią problemą. Pone Rys, ačiū pirmininkė girdėjau ponios Makavan e, klausimą, supratau jo esmę. Metalas naudojamas juvelyrikoje jau yra reglamentuojamas pagal tam tikrą e, direktyvą, o ką ponė Grosteč šnekėjo, čia jau yra stiklo sektorius. Labai konkretus klausimas. Komisija atsakė į šią kritiką. E, pateikė atsakymą. Faktas tas, kad nėra alternatyvų, negalima pasiūlyti kažkokio kito e, kelio. Labai nubaustumėm šį sektorių, primdami tokias nuostatas. E, komisarai susirūpinę dėl taikymo srities praplėtimo ir jie sakė, kad čia yra jų kompetencijos ribose esantis klausimas. Tai yra susijęs su priekyba ir truputėlį gal net, netaip. Ne neteisingai sutelktas dėmesys. Ačiū. Pone Rau, ačiū, pirmininkė. Pritariu poniai Makeivin ir poniai Grostet. Siūlyčiau iš vina naudojama produktuose, su, kuriuose, su kuriais mes turime tiesioginį kontaktą, kalbėti atskirai. Kai, kodėl kalbame apie stiklą ir apie juvelyrinius dirbinius kartu? E, kartu? Sprantu, kad jeigu įmonė turi įrangą ir gali gaminti juvelyrinius dirbinius be švino, tai jinai turi konkurencinį pranašumą, bet tai neturėtų būti reikalavimas mes turėtumėm skirting, e, kitaip žiūrėti šitą problemą. Monik Matijų. Ačiū pirmininkė. Envi komitete aš nedirbu, bet man įdomu šitas klausimas, nes netoli mano namų yra gamikla ir aš netgi galėčiau susitikti su gamintojais E, Sustikau su gamintojais ir gavau konkrečios informacijos. Ir e, man paaiškino taip, kad konkrečiai toje gamykloje reikia naudoti švino, e, jo įdėti į stiklą, kad galėtų rankomis gaminti juvelinius dirbinius. Kitaip nei kitos gamyklos, kiti gamintojai, kurie gamina juvelinius dirbinius mašiniu būdu. O rankomis gaminami tie dirbiniai tam, kad būtų gauta atitinkama kokybė. Ir jie dirba taip jau dešimtmečius, tai yra tradicinis um, gamybos būdas. Jie tobulino turimą įrangą. Kitose, galbūt kitose gamyklose galima kažką pakeisti, bet konkrečiai šita gamykla gamina labai kokybiškus dirbinius ir nori išlaikyti šitą technologiją. Ponas Zyberis, irgi šitą klausimą aš norėčiau pasakyti, kad socialistai e, sukūrė teisės aktus, kuriais reglamentuojama, reglamentuojama įvairiniai dirbiniai su švinu ir vaikų prieiga prie jų. Je vais vous donner ça parce que. Gracias, señor presidente. Sinceramente. Ačiū pirmininkė. Aš esu girdėjęs e, apie statistiką vaikų, kurie, žodžiu, šitą temą, bet nesu girdėjęs statistikos, kiek vaikų nukentėjo, nes prarijo tėvų papuošalus. Kalbėkime e, logiškiau, nes čia kalbame apie turtingus žmonės, nes tikrai jau neturtingi žmonės tai tokių papuošalų nenuryja. Ir mes turėtumėm elgtis protingiau ir ne, netapti rinkos įrankių iškreipiančių konkurenciją. Čia bandome naudotis vaikais ir taip mes, mumis esame, esame naudojamasi kaip rinkos įrankių ir taip negali būti, todėl aš balsuosiu prieš, nėra jokių duomenų, jokios statistikos ir visi taip sako ir visi matome, kad šitas pasiūlymas yra vienas iš labiausiai lobistų ir ne šiaip lobistų, bet vienos konkrečios įmonės e, daryto spaudimo. Todėl reikia aiškiai pasakyti, kad mes nedirbame jokiai konkrečiai įmoniai, mes dirbame visai visiems Europos piliečiams. Děkuji, pane předsedo. Nebudu opakovat argumenty předřečníků. Dėkuoju, pirmininkė. Ponas Uski, nebereikia kartoti tų pačių argumentų. Aš visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta. Noriu dar pridėti tik tai dar vieną argumentą. Jeigu mes pritartume tokiam pakeitimui, tokiam draudimui, tuomet juvelyrikos dirbiniai būtų saugesni negu vaikų žaislai. Tokio lygio, tokio absurdiškumo lygio yra šis pasiūlymas. Aš labai atsiprašau, aš negalėsiu balsuoti, turėsiu grįžti į Prahą, bet aš labai griežtai prieš. Dėkui. Ponas Pirilo, dėkui pirmininkė. Aš noriu padėkoti ir komisijai už juos visus pateiktus paaiškinimus. Jos paaiškinimai tik tai dar labiau sustiprino mano prieštaravimą. Kai kurių kolegų pasiūlymui uždrausti naudoti šviną krištolę. Šį rytą jau kalbėjome ir diskusijose buvo pasakyta, kad nėra jokių mokslinių įrodymų, kurie įrodo, kad švinas naudojamas krištolo gamybai kelia grėsmę žmonių sveikatai. Mūsų komitetas tikrai neturėtų spręsti tokio klausimo kaip šis. Komisija labai aiškiai pasisakė. Komisijos siūlomas draudimas draudimo netaikymas atrodo priimtinas, nes dabar šiuo metu nėra kitų alternatyvų. Be to, šiandieną girdėjome, kad galima būtų peržiūrėti tokį draudimą po penkerių metų. Na, toks pasiūlymas irgi būtų priimtinas. Bet dėl išvardintų priežasčių aš esu prieš pasiūlymą uždrausti šviną krištolė ir juvelyrikos dirbiniuose. Ponas Lyza, dėkui. Remiantis mano informacijos šaltiniais yra tik tai viena įmonė, na gal kelios įmonės, kurios turėtų alternatyvą, jeigu būtų uždraustas švinas. Ir mane tikrai stebina, kad mūsų diskusija yra tokia intensyvi. Per nelik dažnai pasitaiko, kad vienos įmonės interesai užgožia kitų. Jeigu yra viena įmonė, kuri atranda inovatyvių būdų, bet juk ją reikėtų skatinti, negalima jos inovatyvumą laikyti blogų dalykų. Nors kol kas visiems numatyti tokius reikalavimus, kurios galėtų patenkinti tik tai viena įmonė, būtų pernelyg brangu. Aš suprantu, kodėl yra pageidaujama uh, pritaikyti pakeitimus, kurie pagerintų vartotojų sveikatą. Mes juk čia kalbame ne apie tai, kad vaikai praryja juvelyrikos dirbinius, bet vaikai viską dedasi į burną. Ir gali būti, kad švinas sukels grėsmę jų sveikatai. Bet aš manau, kad reikėtų baigti tas diskusijas logiškai. Bet jeigu ilgai kas nors vyksta, tai nereiškia, kad tą reikėtų tęsti. Pavyzdžiui, švininiai vamžiai Romos imperijoje buvo naudojami ilgai, bet tai nėra sveikintinas dalykas. Aš esu girdėjęs, kaip žmonės apsinuodija nuo švino e, naudojamo vandens filtruose. Tai pasteko dažniau negu kad vaikai apsinuodija švinu, pačiulpia tėvų juvelyrikos dirbinius. O aš. O e, žmonės, e, kai kurie turi auksinius dantis, kai kuriems e, yra naudojamas e, gyvsidabris, gydant dantis. Ar tai reiškia, kad tokias e, medžiagas irgi reikėtų uždrausti? Šviną reikia reglamentuoti, jo naudojimo kiekius reikia naudoti, e, reglamentuoti. Bet o kaip dėl visų kitų šaltinių, kur naudojamas švinas, pavyzdžiui, mano minėti vandens filtrai? Dėkoju. ponas Krameris. Bijau, kad mūsų aplinkosaugos komitetas gali apsijuokti, jeigu mes pritarsime tokiam draudimui. Norėčiau Jums priminti, kad mano šalyje yra viena tradicija, kurios metu naudojama švinas aplink naujus, apie naujus metus švinas yra perkamas parduotuvėje, jį galima išlydyti e, puodę. Nereikia daryti neracionalių sprendimų. Kai kurie kolegos jau sakė, kad švinas yra naudinga medžiaga ir jeigu įmanoma, jos reikėtų vengti. Pavyzdžiui, ponas Lyza sakė, kad yra kelios įmonės, kurios naudoja alternatyvius metodus. Technologijos nuolat keičiasi ir yra tokių įmonių, kurios visą laiką būna pirmos ir pritaiko naujesnės, ekologiškesnės technologijas. Tad nereikia sakyti, kad nėra jokių alternatyvų. Man atrodo, kad svarbiausia yra tai, kad komitetas atlikęs rizikos vertinimą nepasiūlė jokių išimčių. Buvo įvardyta, kad nėra didelės rizikos sveikatai, bet jų neto Be to buvo prašoma juos įvertinti. Yra alternatyvos švino naudojimui. Tad reikėtų skatinti tokių alternatyvų taikymą. Dėkui. Kris Deivis toliau. Ačiū pirmininkė. Jeigu yra rizika ir yra įrodoma, kad jinai yra didelė, reikėtų imtis priemonių. Bet reikia žiūrėti, koks yra mūsų tikslas. Jeigu mūsų tikslas apsaugoti gyvybę, tai gal mes visi, kurie vairuojame automobilius, turėtume nustoti vairavę. Reikia vis tik tai vertinti santyki tarp siekiamo tikslo ir priemonių. Šiuo atveju mes čia kalbame apie tai, kai švinas patenka į organizmą per burną. Tokie tėvai, kurių vaikai ima į burną e, juvelyrikos dirbinius, kuriuose yra švino, yra neatsakingi. Bet, bet gal reikėtų bausti tokius tėvus? Komisija šį rytą pasakė, kad krištolo paėmimas į burną nesukelia grėsmės sveikatai. Jeigu komisija yra teisi, o mes komisiją pasitikime, tuomet aš balsuosiu prieš tokį draudimą. Dėkui, Kris Deivis. Tai jūs busit liberalas tada? Jeigu padarus liberalas reiškia vokietis liberalas, tai atsargiai su tokiais pastebėjimais. Krisai, jūs taip pat atsargiai. Linda McCavan. Jūs norite trumpos pertraukėlės? dviejų minučių? Ne? Galime tęsti? Fraktion, der Nebel hat sich gelichtet und wir können, wir können jetzt direkt zur Tat schreiten und. Taigi dėmesys nukrypo nuo socialistų ir galime iškart pereiti prie balsavimo. Elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi kolegos jau balsavote? Balsavimas baigtas. E, dvylika už, dešimt devini prieš, vienas susilaikė. Matome, kad a, e, atsisakyta prieštaravimo. Dėkojame. A, e, dėkoju Jums už tokią audringą diskusiją viskas pagaliau išspręsta, balsavimo sesija dabar baigta ir jau e, girdėjau, kad komisijos narys tuoj tuoj tuoj ateis į salę.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 So, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Kolegės ir kolegos, prašau visų susėsti. Mūsų svečias jau atvyko. Labai nuoširdžiai sveikinu komisijos vicepirmininką ir komisijos narė atsakinga už pramonės reikalus, pona Tajanė, atvykusi į mūsų aplinkos saugos komitetą. Tai yra didžiausias teisėkuros komitetas e, parlamente. E, džiugu, kad jūs grįžtate į parlamentą, ne kaip parlamento narys šį kartą. E, mums bus labai malonu su jumis pasikeisti nuomonėmis. Ir turėsime daug laiko tikiuosi su jumis pasikeisti nuomonėmis. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo padėkos jums ir komitetui iš tai, kad suteikėte man galimybę dalyvauti jūsų posėdėje. Pirmą kartą susitinkame po to, kai buvau paskirtas komisaru atsakingu už pramonę, MVI, turizmą ir kitus reikalus. Manau, kad sustikimas yra labai savalaikis. E, nes dabar vyksta daug diskusijų apie tai, kaip atgaivinti augimą, užimtumą Europoje. Europoje ekonominė ir socialinė situacija yra beprecedentinė po antrojo pasaulinio karo turime užtikrinti konkurencingumą, kurti darbo vietas, taip pat e, galvoti ir apie kitus iššūkius, kaip kad gyventojų skaičius dėjimas, gyventojų senėjimas, e, energetikos išteklių e, mažėjimas ir aplinkos sauginės problemos. Kiekvienais metais 70 milijonų pasaulio gyventojų padaugėja iki 20 metų priklausomybė nuo importuojamų dujų ir naftos bus atitinkamai 80 ir 90 procentų, o 2030 metais pasaulio mastu energetikos išteklių vartojimas padidės, išsivyši, padvigubės išsivyšiusiuose ir besivysiančiuose šalyse. E, ir e, 2 milijardai žmonių gyvens e, E, e, su pajamomis nuo 10 iki 30 tūkstančių dolerių. E, taip pat atsiras 800 milijonų automobilių, o vien Kinijoje išauks automobilių skaičius iki 30 metų nuo 60 dabar iki 600 milijonų. Taip pat emisijos iki 2050 padidės nes e, mes daugiau naudosime, 80 procentų daugiau naudosime anglę vandenilių ir dėl to kils pavojus augimui, taip pat Europos pramonės bazai. E, tai yra labai rimti iššūkiai, bet jie mums e, suteikia ir galimybių, galimybių pasikeisti. užsitikrinti naujas prekes, paslaugas, taip pat kurti darbo vietas. Tačiau tai galės vykti tik tai, jeigu politika suvaidins savo vaidmenį, jeigu bus duotas postumis naujai pramonės revoliucijai. Mūsų svarbiausias uždavinys yra paskatinti pereimą prie trečiosios e, industrinės revoliucijos ir Europa turi būti lyderė šioje srityje. Noriu priminti, kad pirmoji industrinė e, revoliucija buvo susijusi su anglimi ir plienų, antroji su nafta, o trečioji turės būti pagrįsta naujais energetikos e, gamybos būdais. Ir mes turėtume dalyvauti tuose pokyčiuose, netgi turėtume jiems vadovauti e, Kovo 29-ąją mes atitinkamoje konferencijoje kalbėjome, vadinasi, ta konferencija Mission Growth, jūsų pirmininkas dalyvavo taip pat Europos ministrai ir, ir e, Jeremis Rifkinas. Buvo kalbama apie naują pramonės politiką, politikos priemonių peržiūrą ir po vasaros atostogų tęsime darbą. Daugiau negu bet kada anksčiau Europai reikia naujų e, augimo šaltinių. Taip pat tvarus augimas yra e, svarbus dalykas, tai reiškia e, plėtojimą, vystimąsi, taupų išteklių naudojimą, atliekų sumažinimą, energetinį saugumą. Tai yra patys svarbiausi dalykai, kurie susijęs su mūsų politinė rengiama strategija. Mes taip pat kalbame apie prieigą prie kreditų, globalizuotas rinkas, inovacijas pramonės srityje Tai yra veiksniai, kurie turėtų paskatinti industrinę revoliuciją. Taip pat nepamirškime e, ateities automobilių. 12 milijonų žmonių dirba automobilių pramonėje. Tai yra pagrindinis privatus investuotojas į mokslinius tyrimus, investuojama per metus 28 milijardai. Taigi šis sektorius e, augimų ir inovacija yra esminės svarbos, e, bet nepamirškime, kad jisai susiduria su labai rimtais iššūkiais. 20 metais Kinijos automobilių rinka padvigubės, o tai reiškia kad reikės kur kas veiksmingesnių modelių su nulinėmis e, emisijomis komunikate dėl ateities automobilio komisija pasiūlė strategiją pagrįstą dviem ramščiais. Toliau e, sieksime vidaus dėgymo variklius tobulinti. Tai bus labiausiai vartojam, plačiausiai vartojamas variklis per ateinančius 20 metų, bet turime renktis ir ateities automobiliams, e, kurie išskirs nulinės emisijas, bet jie bus varomi kitokiais, <clears throat> naudos kitokius variklius E, mūsų strategija yra užsitikrinti nulinės emisijas. Tai sukurs naujas galimybės. Tyrimai rodo, kad ES elektrinių automobilių e, rinka bus, e, jos vertė bus 170 milijardų eurų ir bus sukurta iki 30 metų 110, naujų darb, 110 tūkstančių naujų darbo vietų. Bet reikia, aišku, įveikti technologinius barjerus, reikia galvoti, ką daryti su e, kūro elementų kaina, kuri iki šiol yra e, pernelyg aukšta dabar. ES fondai bei ES investicijų bankas teikia paskolas. Uh, ir finansavimą e, spręsti šiams problemams. E, Kinija ir E, JAV taip pat e, užsijima e, šiais dalykais, tačiau pasižiūrėsime kokybę ir technologiją. Europos Sąjunga turėtų išlikti šių naujoviškų automobilių gamybos lyderė. Kars 21 aukšto lygio grupė, kuri pradėjo savo veiklą 2010 metais, parengė, pritarė ataskaitai birželio 6. Joje kalbama apie ateities automobilius, taip pat apie krizę Europos automobilių sektoriuje. E, ir mm, svarstome e, šias pagrindinės temas ir imsimės veiksmų kad mūsų automobilių pramonė neišsikeltų iš Europos. E, Europa turi pademonstruoti technologinę lyderystę, remti mokslinius tyrimus, inovacijas, sutelkti finansinius išteklius ES ir nacionaliniu mastu. Reikia e, išmanių, protingų teisės aktų, kurie užtikrintų desnį veiksmingumą ir nesu sukurtų papildomų sąnaudų. Taip pat reikia e, internacionalizuoti automobilių pramonę, įgyventinant priemonės, kurios užtikrins, kad Europos produktai galės pagal sąžininką konkurenciją, jos principus pakliūti į pasaulinės rinkas. Reikia harmonizuoti techninius standartus dėl CO2 emisijų. Norėčiau e, pasakyti kai ką, kai kalbėjau apie KAR 61, jau minėjau, tai, kad mes ketiname toliau mažinti CO2 emisijas ir reikia toliau uh, tikslinti taisyklės ir užtikrinti sektoriaus produktyvumą. 95 gramai kilometrui toks yra tikslas automobiliams, 147 e, gramai kilometrui lengviesiems e, krovininiams. Uh, E, automobiliams, e, toks mūsų tikslas, jis neturi būti kvestionuojamas, e, neturi būti keičiamas, bet turime galvoti, kaip užsitikrinti šį tikslą ekonomiškai veikiant. Kitas dar svarbus sektorius yra pastatų sektorius. 40 procentų energijos suvartojama pastatuose. Nauji pastatai turėtų būti kur kas saugesni, tvaresni, atsižvelgiant į energetikos e, išteklių taupimo direktyvos reikalavimus, kuri turi būti gyvendinta iki šių metų Liepos mėnesio. Atsiranda investicijų labai daug galimybių, naujų darbo vietų galimybių šiame sektoriuje. E, mes galėsime mažintami e, išlaidas energetikai apmokėti už tas darbo vietas. Vokietija skiria šiai <clears throat> rinkai statybų pramonį 400 milijardų eurų E, per metus 4 milijonai žmonių dirba. Mes turėtume galvoti, kad sutaupysime 5 milijardus e, taupiau vartuodami energetikos išteklius pastatuose. Taip pat e, mes turime pastatų strate, numatome strategiją pastatai 2020, tai yra tarsi giminiška strategija, strategija KAZ arba automiliai 2020. Kalbėsime apie e, tikslus šiame sektoriuje, statybų sektoriuje, kalbėjau apie taupesnį energetikos išteklių e, naudojimą. Reikės e, taip pat galvoti, kaip kuo daugiau perdirbti statybinių medžiagų, tvarus, tvarus statybos principai, reikia bendros metodikos. Šiais ryčiai reikia, kad būtų uh, E, poveikis aplinkai e, vertinamas e, nuosekliai. Ir komisija siūlo standartizavimo iniciatyvas, kurios leistų geriau taikyti vertinimo metodus ir kad statybų bendrovės galėtų lengviau juos pritaikyti taip pat ir investuotojams. Tai padėtų komisijai, šis klausimas yra labai aktualus, labai rūpi Mes dirbame su daugeliu žmonių sektoriuje. E, taip pat kitas dalykas - inovacijos, galimybė naudotis žaliavomis šiame sektorėje yra nepaprastai svarbu. Prieš du mėnesius pradėjome, e, paskelbėm apie inovacijų partnerystę, kad užtikrintume tvarę galimybę naudotis mm, ištekliais na, e, žaliavomis. Valstybės narės ES dirbs kartu, kad e, būtų galima, e, kaip galima geriau išgauti, perdirbti, panaudoti e, žaliavas. Turime, aišku, kurti ir naujas medžiagas, pakaitalų planus dėkti. Europa dabar daug medžiagų gauna žaliavų iš Kinijos ar kitų šalių. Mes turime galvoti, kaip parengti pakaitalus. Dabar pradėti keturi bandomieji projektai. Mes maždaug 17 kg elektroninių atliekų, e, kurias pagamina, sukuria kiekvienas Europos pilietis per metus. Norime, kad e, būtų kaip galima daugiau perdirbama tų atliekų. Ir mes iki šių metų pabaigos e, tam tikrą komitetą koordinacinį šiam tikslui įkursime. Tikimės, kad konkurencingumo taryba spalį e, numatys šešias valstybės narės, kurios sudarys dalį tos e, tarybos ar valdybos. Mes taip pat e, parinksime narius iš ne institucijų, ne tik iš institucijų. Man labai svarbu, kad būtų įtrauktas taip pat ir Europos parlamentas į visą e, procesą. Kitas svarbus klausimas yra susijęs su REACH. Paminėjome penktasias e, metinės šio reglamento, jis e, birželio pirmąją, jis jau pasiekė neblogų rezultatų. Žinome, kad 2008 e, metų pabaigoje labai daug buvo registravimo medžiagų atveju, paskui cheminių medžiagų agentūra dirbo labai veiksmingai sprendė visus iššūkius, kad įvykdytų mm, viską pagal grafiką. Grafikas buvo 2010 metų lapkritis medžiagų registravimo galutinė data ir e, daug tikrai pasiekta ir tokių revoliucinių dalykų. E, tvarkant cheminės medžiagas norėčiau pasidžiaugti e, šios agentūros veikiančios Helsinkije darbu. Aš ten lankausi dažnai ir dešimtaisiais metais su kolega Potočniku e, davėme pažadą parlamentui e, dėl agentūros veiklos. Ji užtikrina, kad visos procedūros būtų atliekamos pagal ryčių reglamento nuostatas. Norėčiau paminėti vieną pavyzdį gairės E, vadovai ir dokumentai, kurie skirti bendrojams nacionalinėms institucijoms, yra išverčiamas į visos, visas ES e, kalbas, e, nes bendrojams yra sunku perkelti visus reikalavimus. Taigi agentūra labai svarbu vaidmenį vaidina šiame pradinėme etape. Taip pat yra įsteigti tam tikri kontaktiniai informaciniai punktai, kurie teikia informaciją. Bendrovės visuomet gali kreiptis. Uh, į agentūrą ar į komisiją ir gauti informaciją, kuri yra reikalinga, kad galėtų e, įvykdyti reikalavimus pagal ryčių. Kaip žinia, e, gairės e, autorizavimo leidimams buvo e, balandį paskeltos 2010 metų ir taip pat kiti. E, reikalavimai dėl e, leidimų įsigaliojo 2011 metais. E, yra parengti kriterijai dėl tam tikrų medžiagų rizikos valdymo, taip pat e, yra reikalavimo, kad jos būtų keičiamos kitomis, mažiau pavojingomis medžiagomis, jeigu tai yra techniškai ir ekonomiškai įmanoma. Parengti tas pirmasis veiksmų planas ES mastu, kad būtų įvertinta medžiagų būklė ir valstybės narės atlieka vertinimą. Tai yra sudėtingas uždavinys, reikia dar daug ką mums padaryti. Kitas registravimo etapas galbūt bus dar sudėtingesnis negu kad pirmasis, nes vis daugiau MVI įsitraukia į mm, šią sritį Reikia siekti, kad būtų e, kaip galima labiau sumažintos sąnaudos susijusios su e, registravimu medžiagų. 90 e, procentų mm, mes norime 90 procentų sumažintas sąnaudas mikro įmonėms. Kolega ponas Potošnikas ir aš esame prisėmę tam tikrus įsipareigojimus. Pavyzdžiui, E, peržiūrėti ryč ir galvoti, ar nereikia kitų dar papildomų e, įsipareigojimų, negu kad numatyta ryč. Valstybės narės ir agentūra taip pat pateiks mums tam tikros informacijos. Mes norime pasižiūrėti, kaip e, įgyvendamas reglamentas buvo per pirmosius penkerius metus ir paskui padaryti išvadas, pasižiūrėti, kiek administracinių išlaidų atsiranda, ir panašiai. E, komisija pradėjo nemažai tyrimų, e, kad atliktų tokią analizę, jau kai kas yra ir padaryta. Aplinkos generalinis direktoratas, taip pat e, pramonės generalinis direktoratas paskelbė ana, rezultatus tų tyrimų savo interneto svetainėse, bet platesnė analizė tęsiasi, ji bus labai sudėtinga ir komisija turėtų rezultatus jas patvirtinti po vasaros atostogų ir pristatyti parlamentui. Taip pat mes norime paskatinti inovacijas. E, trečioji pramonės revoliucija bus e, susijusi ir su kosmoso tyrinėjimais. E, čia reikia paminėti Galilėjo programą, taip pat išmanesias transporto sistemas, palidovų navigacijos sistemas. Šiandieną 124 milijardai eurų skirta šiais ryčiai, patvigubės ši suma iki 20 metų. Ir daug bus dirbama aplikacijų siejama su palidovinė navigacija plėtojimui, taip pat išmanėjam transportui, jo sistemoms kurti. E, numatyta, kad per ateinančius 20 metų Galilėjo ir GMS sistemams bus skirta 90 ir 70 milijardų eurų atitinkamai. Tai susiję ir su piliečių saugumu, bus galima e, užtikrinti patikimesnės oro prognozes, numatyti tam tikras ypatingai sudėtingas klimatinės sąlygas, taip pat e, užtikrinti geresnius žemėlapius, e, užterštumo žemėlapius ar panašiai. Komisijai e, siūlo GMS ir ITER finansuoti ne iš ES biudžeto ir parlamentas vasario 16 yra prieimęs atitinkamą sprendimą komis, ir e, parlamentas atmetė tarp vyriausybinį požiūrį, kuris e, buvo pasiūlytas komisijos. Bet jeigu komisija vis tik tai e, siekia laikyti savo pozicijos, mes manome, kad e, iš ES biudžeto bus e, finansuojami šie projektai iki 14 metų pirmojo ketvirčio, o paskui bus peržiūrėtas šis reikalas. Norėčiau e, tuoj baigti. Atsiprašau, kad galbūt šiek tiek ilgokai kalbėjau, bet e, norėjau e, paminėti dar ir aplinkos saugos klausimus susijusius su trečiaja pramonės revoliucija. Dėl uh, aušinimo sistemų ir aušinimo sistemo, sistemose naudojamų uh, tam tikrų skyščių, e, buvo išreikštas susirūpinimas jūsų komitete visai neseniai, komisijos atstovams jis buvo išsakytas, aš e, prieš primant sprendimą parašiau laišką jūsų komiteto pirmininkui ir pasakiau, kad priimtas pasiūlymas dėl laikinos priemonės, kuri baigsis, baigs galioti šiais metais, e, nes yra susidariusios e, tam tikros ypatingos aplinkybės, yra tik tai du gamintojai pasaulyje tokio skyščio aušinančio gamintojas ir tai yra susijęs su uh, skaidrumo dalykais, susidarė ypatinga situacija, mes įstrigome ir mes dėl institucinių priežasčių norėjome veikti skaidriai ir užtikrinti, kad vidaus rinka galėtų deramai funkcionuoti. Todėl buvo priimtas tas sprendimas. Bet aplinkai nepadarė ši priemonė didelio neigiamo poveikio, nes e, taisyklės e, galios automobiliams iki 17 metų ir um, žinoma, kad perkama daug naujų automobilių, mes su tiekėjais bendraujame, jie mus patikino, jog iki šių metų pabaigos vėliausiai bus jau pakeista e, tvarka pakeistos priemonės. Dar noriu pasakyti, kad e, aš e, nenorėjau, kad būtų padaryta išimtis, bet susidarius situacijai ypatingai mes neturėjome kito pasirinkimo galėjome pasitelti direktyvą, tačiau nebūtų buvę aišku dėl terminų, dėl grafiko ir todėl priemėme e, šį sprendimą. Norėjau aš Jums paaiškinti šį klausimą asmeniškai, ne tik laišku. E, dėkoju Jums, dabar mielai išklausysiu Jūsų pasiūlymų, e, kritikos ir atsakysiu klausimus. Ačiū. Vielen Dank. Herr Kommissar, für. Dėkojame komisarui. Dėkojame už pristatymą, tikrai labai išsamei pristatėte visą padėtį. Paprastai, kai laukiame tokių svečių, pirmiausiai leidžiame pasisakyti koordinatoriams, o tada tiems, kurie nėra koordinatorių, bet norėtų pasisakyti. Kortines, und Sophie ich... Šie asmenys prašė žodžio, ar ko nors nepaminėjau? Pone Mazakukovič, jūs irgi įtraukta į sąrašą. Florence. Ačiū, komisarė. Labai įdomu buvo klausyti jūsų pasisakymo, ypač apie trečiąją pramonės revoliuciją. Revoliucijos man visada patiko, kai buvau jaunas irgi labai patiko revoliucijos. Bet norint sukelti revoliuciją, reikia turėti prieš ką tą revoliuciją renkti. Ką jūs manote? apie revoliuciją prieš energetiką ir emisijas. Kaip manote, ar valstybės narės sutinka tą revoliuciją kelti? Ar jūs sulaukėte palaikymo iš valstybių narių? Dar vienas dalykas tai būtent žaislų direktyva, ji man kelia problemų namuose. ES yra labai tokie neaiškus standartai. E, Vokietijos standartai yra daug aukštesni, nežinau ar tai gerai ar blogai. Jūs norite sustabdyti vokiečius, neleisti jiems įgyvendinti aukštesnių standartų. Norėčiau paklausti, ar yra kokiu nors ženklų, kaip mes galėtumėm išspręsti tą problemą be revoliucijos. Ačiū ponė McEivan, ačiū komisarė. Norėčiau užduoti klausimą apie tai, apie ką jūs nekalbėjote. Aš irgi norėčiau mini revoliucijos. Mini revoliucijos dėl anglės monoksito saugumo. Jūs čia tikrai galite e, kai ką nuveikti ir jūsų tarnyba dirba E, Anglės monoksidas yra tylus žudikas. E, ir jis jo yra visur, ir, ir piknike, ir taip toliau. E, daug, kas kart vis daugiau žūsta piliečių, nes ta problema nėra sprendžiama. Pirmoji problema yra susijusi su pikniku, nešiojamu pikniku, kurį galima nusinešti nešiojamų grillerių, kur galima nusipirkti. parašyta, nenaudokite viduje. Yra parašyta tik tai tiek, nes reikalaujama tai parašyti. Jie naudoja juos e, namelėse ant ratų ir būna labai daug problemų. Taigi jūsų tarnyba dabar ruošiasi pakeisti saugumo standartus. Aš jums siunčiau laišką apie tai ir visoje Europoje vyksta pakeitimai. Norėtum, kad saugumo standartai būtų pakeisti, kad e, būtų daugiau saugumo nuorodų e, prie to produkto pateikta. Dar vienas dalykas. Aš jau rašiau jums laišką. Tai būtent e, detektoriai anglės monoksido detektoriai ir jų paleidimas į rinką Europoje. Tai yra detektoriai, kurie užkirstų kelią e, mirtims, jeigu toksai detektorius būtų, tarkim, namelį ant ratų, jisai e, užfiksuotų ir pradėtų, tarp, tarkim, pipsėti. Čia kalbame. Jūsų tarnyba dabar bando spręsti šią problemą ir kaip suprantu, jūsų direktorate yra komitetas, statybų komitetas, kuris ėmėsi šio klausimo. Aš tikriausiai jūs ne, dabar nežinosite atsakymo, bet galbūt galėtumėt vėliau atsakyti, kur dabar tas dokumento projektas yra užstrigęs. Jūs vakar kalbėjote posėdėje su viešbučių pramonės atstovais apie turizmo standartus. Vakar aš ten nedalyvavau, bet turėjau ten šnipų ir jas klausė, ką jūs pasakėte. Jūs kalbėjote apie Jūs nekalbėjote apie viešbučių saugumą, nes anglės monoksidas kelia problemų ir viešbučių saugumui. Mano šalyje keturi, penki e, žmonės žuvo. Atsiprašau, sako kalbėtoja, turiu galvoje gaisrus viešbutyje. Prieš šešerius metus metus žuvo žmonių mano šalyje dėl tos problemos. Jau šešerius metus apie tai kalbu, apie saugumo standartus viešbutyje. 2005 metais 24 žmonės žuvo Prancūzijoje ir 4 žmonės mano šalyje. E, nuo 98 metų nėra patobulintas, nėra atnaujintas viešbučių e, apsaugos nuo gaisrų reglamentas. E, Ir labai baisu, kad žmonės keliauja, važiuoja atostogų ir viešbutai yra neapsaugoti. Reikia kalbėti apie viešbučių saugumą. Taigi čia vienas klausimas ir anglijas monoksido klausimas, jeigu jo imsitės, tikrai padarysime labai gerą darbą mūsų piliečiams, nes jeigu pateikčiau skaičius, kiek žūsto žmonių dėl anglijas monoksido, jūs būtumėte pritrenkti. Ačiū. Kitas kalbėtojas Kris Deivis. Komisarė, mobilus oro kondicionieriai. Svarbus dalykas kai kurie kolegos tikriausiai prisimena, kad nuo 2004-2006 metų mes dėrėmės dėl teisės akto, e, pagal kurį e, turėjo dabartiniai E, oro kondicionieriai būti pakeisti tais naujaisiais, e, kurie daug mažiau veikia aplinką. Mes daugiausiai kalbėjome apie tai, nuo kelintų metų tas teisės aktas turėtų būti įgyvendintas ir sutarėme, kad 2001 metų sausis. Tai turėtų būti gera naujiena, nes tas reglamentas e, vedė prie visiškai naujų šaldymo įrenginių e, sukūrimo. tai buvo geras aplinkosaugos dokumentas, pagal kurį buvo sukurtas daug geresnis e, produktas, bet tada prasidėjo problemos. nes nebuvo, sistema įsigaliojo, bet nebuvo e, užsakyta. Ir gamintojai pasakė, mes negaminsime, nepagaminsime iki tos datos. Ir buvo pasakyta, pagaminsime iki 2011 metų. Jūs pradėjote dirbti ir pernai e, kovo mėnesį pasakėte, kad šitas dokumentas įsigalios taip kaip numatyta, bet jūs vėl turite problemą gamintojai pasakė, kad kol kas dar nėra šito mm, produkto, todėl kad nebuvo jisai užsakytas. Situacija tokia, aš suprantu, kad jūs dabar esate labai sutinkoje situacijoje, bet jūs priemėte sprendimą atidėti šito teisės akto įgyvendinimą ir taip šaipotės iš teisėkuros sistemos Ir dabar taip išeina, kad gamintojai apeina ES taisyklės. Komisija nesijėmė veiksmų, kad peržiūrėtų, kaip gamintojai sugebėjo nevykdyti šito teisės akto ir praktiškai šaipytis iš jūsų, iš komisijos ir iš visų tų, kurie kūrė šitą teisės aktą kas gali mus patikinti, kad taip vėl neatsitiks. Galiausiai jūs sakėte, kad yra force major ir atidama tik tai metams. Ar jūs galite garantuoti, kad nuo 12 metų sausio mėnesio nebus ne vienos e, mašinos išleista į rinką, kurioje bus naudojami tie senoviniai oro kondicionieriai. Jeigu jūs mums galėtumėt garantuoti, tada mes galėtumėm jau um, e, kreiptis į gamintojus, kad jie laiku viską atliktų. Dėkoju. Ir toliau Karlas Liuter. Dėkui. Jūs sakėte, kad nenorite vėl grįžti prie lengvųjų automobilių. Aš manau, kad jūs neteisingai elgėtės. Taip labai pakenks jų lengvųjų automobilių pramonė Europos Sąjungoje. Nes ateityje niekas nebepirks to tiek daug teršalų išmetančių lengvųjų automobilių. Ir kai mes parengėme šitą teisės aktą, e, manėme, kad išlakų kiekiai buvo dar mažesni. Todėl aš dabar raginčiau vis tik tai susitelkti į sunkiųjų automobilių pramonę ir jeigu mes juos numatysime tokius reikalavimus kurie neatspindės kūro kainų. Po dešimties metų niekas nebepirks tokių automobilių. Toliau dėl draudžiamų e, medžiagų. Jau dabar jų sąraše yra 136 draudžiamos medžiagos, o, o parengėme teisės aktą tik tai. Ir dar iki metų pabaigos reikia į tą sąrašą traukti 52, 52 medžiagas bet nėra numatyta nei vienos naujos medžiagos. Mes tik tai peržiūrime, kaip įgyvendinami teisės aktai dėl seniai įvardintų medžiagų. Jeigu mes tokiais tempais dirbsime ir toliau, tai kaip mes užtikrinsime saugią aplinką? Taigi, koks jūsų planas dėl naujų nesaugių medžiagų įtraukimo į draudžiamų sąrašą? Ir dar turiu klausimą. Jūs kalbate apie ekonomikos augimą, bet mes labai aišku ryšį matome tarptų valstybių, kur, kurios yra labiausiai paveiktos krizės ir tarp jų nacionalinių išteklių panaudojimo kaštų, kad krizės metu tose valstybėse išaugo e, žaliavų kainos. O augant žaliavų kainoms auga produktų kainos, o tai stabdo ekonominį augimą. Tad mes augimo nepasieksime, jeigu iš esmės nepakeisime visos ekonominės sistemos ir nesukursime tokios sistemos, kur reikės naudoti mažiau žaliavų. O kiek jūs esate pasirengę tam, jeigu ekonomikos augimas nevyks? Jūs darote prielaidą, kad kai prasidės ekonominis augimas, žmonės pradės pirkti daugiau ir tai skatins dar daugiau augimo. O jeigu taip nebus, koks yra jūsų planas B? Jeigu augimo scenarius nepasitvirtins, jeigu nuolatinis paskolų ir investicijų didėjimas netaps realybė, kaip jūs ketinate elgtis, jeigu ekonominio augimo mes nepasieksime. Aš manau, kad reikėtų suplanuoti, kaip elgtis ir tokiu atveju, nepriklausomai nuo to, ką jūs manote apie, apie ekonominį augimą ir jo tikimumą. Dėkui. Baigėme pirmąjį klausimų etapą. Aišku, kad mus visus labai neramina ekonomikos augimo klausimas, kaip jį paskatinti, kaip sukurti tokią situaciją, kur laimi visi Taip pat aišku, kad ir komisija to nori, tai matosi iš jų iniciatyvų, matome, kad visi norime apsaugoti ir aplinką, bent jau aš taip viską vertinu. Bet Visą tai labai glaudžiai susiję, juk negalime įrengti vėjo jėgainės, nepastatę jai e, cementinio pamato. Tad tą ir sako komisijos narys, kad e, reikėtų e, pereiti prie ekologiškos pramonės, bet man labai nepatinka, kad to ekologiška pramonė ir tradicinė pramonė turėtų konkuruoti. Ne, yra vienintelė pramonė. Tiesiog čia keičiasi atskaitos taškai ir tai, kam skiriama daugiausia dėmesio. Nereikia čia išvelgti nereikalingos prieš, prieš priešos. Taigi mane nustebino, kad ponas Florence neiškėlė klausimo dėl to, kaip elgtis, jeigu nevyks augimo scenarius tikrovėje. Ir dėl cheminių medžiagų, kai kurios cheminės medžiagos yra išvežamos iš ES į Pietričių Aziją, todėl kad mes neturime perdirbimo mechanizmo. Labai daug ir žaliavų yra išvežama iš ES. Ką ketinate daryti, kaip kontroliuoti tokias eksporto grandinės? Ir taip pat sveikinu lankytojų grupę iš Austrijos. Jie atvyko pas mus, tai yra NVO atstovai dirbantis aplinkosaugos srityje Austrijoje. Sveiki atvykę. Čia matote vykstančias diskusijas, komisijos narys pas mus vieši, kuriam ir suteiksiu žodį atsakyti į užduotus klausimus. Pone pirmininkė, Man atrodo, kad man reikės dar kartą čia sugrįžti tam, kad užtektų laiko pilnai atsakyti į visus užduotus klausimus. Esu tikras, kad tų klausimų bus užduota ir dar daugiau. Aš vertinsiu visas įvardintas problemas iš savo kompetencijos ribose ir aš neatsisakau savo minties, kad mums reikia paskatinti trečią pramonės revoliuciją, nes mes negalime kalbėti apie emisijų mažinimą, ryč reglamento įgyvendinimą, aplinkosaugą, jeigu nebus aiškaus strateginio konteksto. Aš stengiausi inicijuoti aišku politinę iniciatyvą, kuri paskatintų ekonomikos augimą bei naujų darbo vietų kūrimą. Ta aš turiu galvoje sakydamas trečioji pramonės revoliucija. Yra kai kurie sektoriai, kurie mano galva yra esminiai. Ir tuos sektorius būtina skatinti ir stiprinti, jeigu norime būti konkurencingi, tačiau tose sektoriuose reikėtų susitelkti į kokybę, o ne kiekybę. Prieš tris savaitės aš labai griežtai reikalavau ekologiškos ekonomikos, kartu kuriant naujas darbo vietas, nes manau, kad tokia ekonomika, tokie pramonės sektoriai yra labai daug žadantis. Pradėsiu savo atsakymus nuo žaliavų, kadangi ir pats pirmininkas jas minėjo. Norėčiau jūsų pažindinti su tuo, ką esame padarę iki šiol ir ką dar galime nuveikti ateityje. Visų pirma, esame parengę sąrašą retųjų žaliavų. Aš taip pat inicijavau nemažai veiksmų tiek ES, tiek už jos ribų. Visą tai buvo atliekama atsižvelgiant į aplinkosaugos aspektus. Nes juk žemė žmonijai yra labai brangi jie turime rūpintis ir ją saugoti. Todėl esame pasirašę susitarimą su Afrikos sąjunga, su nemažai Pietų Amerikos valstybių - Čilė, Argentina, Meksika, taip pat Urugvajumi ir Kolumbija. Prieš savaitę lankiausi Grenlandijoje, kur pasirašiau dar vieną susitarimą ir norėčiau pasakyti, kad ketinimų sąrašo esmė yra siekis sudaryti teisiškai pareigojantį susitarimą, kuriame labai aiškiai įvardyjama, ir aš pats pasirašiau šitą susitarimą, atsiprašau, ne aš pasirašiau, bet mano kolega komisaras Piebalks, Ten teigiama, kad žaliavų naudojimas turi būti suderintas su aplinkosauginiais reikalavimais ir reikia saugoti aplinkos paveldą. O kalbant apie mūsų vidinius veiksmus, beje, 200 Kinijos darbuotojų vyksta į Grenlandiją ten atidaryti kasyklą. Bet komisija į tokius dalykus žiūri kitaip, o Grenlandija žinoma gali elgtis kaip panorėjusi. Tačiau, jeigu jūs norėtumėte, pirmininkė, aš jums galėčiau persiųsti ketinimų sąrašo tekstą, to, kurį pasirašiau praėjusią savaitę Grenlandijoje. Jūs pamatytumėte tuo metu, kaip stipriai ir įtemptai mes dirbame, stengdamiesi apsaugoti aplinką ir gamtą. O ES viduje, kaip sakiau savo ankstesnio pasisakymo metu, mes esame pradėję inovacijų partnerystės, kurių tikslas yra perdirbti žaliavas. Dirbame kartu su komisijos nariu Potočniku. Stengiamės užtikrinti, kad ES esančios žaliavos būtų panaudotos veiksmingiau, bet nebūtų pažeidžiamos Natura 2020 taisyklės. Taip pat mes bendradarbiaujame ir su Švedijos e, e, vyriausybė dėl e, žaliavų esančių Barenso jūroje ir jų panaudojimo. Ir esame bent keletą kartų šią temą diskutavę Ir ponas Florence yra vienas iš pagrindinių dalyvių tose diskusijose, kai jos vyksta Europos parlamente. Nesakau, kad jis yra vienintelis ten dalyvaujantis, nes kiti galėtų įsižeisti, jeigu tai pasakyčiau. Na, šiaip ar taip. Dėl strategijos. Ir čia noriu atsakyti į klausimą dėl augimo ir pokyčių Na, juk viskas yra susiję. Trečioji pramonės revoliucija reikštų, kad mums teks keisti pramonės politikos įgyvendinimą. Ir aš visą tai pavadinau revoliucija. Na, galbūt aš kiek žilstelės, tačiau širdyje esu labai jaunas. Revoliucija reiškia, kad reikia Europos politikos kryptis turi būti drąsios. Negalime vaikščioti pajūrių, mums reikia plaukti tolyn į jūrą, reikia numatyti ambicingus tikslus, kad parodytume, jog esame e, konkurencingi. Aš esu pramonės reikalų komisijos narys ir manau, kad yra įmanoma suderinti pramonės ir aplinkosaugos politikas. Jos nėra visiškai nesuderinamos. Ir aš manau, kad trečioji pramonės revoliucija turėtų jas abi paversti puikių derinių tiek aplinkosaugos, tiek pramonės politikos gali būti suderinamos. Ir tai padaryti galime atsižvelgdami į visuomenės poreikius. Galima skatinti pramonės augimą, bet kartu atsižvelgti į aplinkosauginius aspektus taip ir bus sukurta vadinamoji žalioji ekonomika, ekologiška ekonomika. Nepamirškime, kad mes stengiame saugoti ne tik tai gamtą ir savo sveikatą, bet ir stengiame skatinti ekonominį augimą. Tam ir reikia suderinti pramonės ir aplinkosaugos e, politikos kryptis. Jos puikiai kartu dėrės. Aš žinau, kad galima suderinti skirtingus dalykus, pasisuvedęs 25 metus. Tad žinau, kad viskas yra įmanoma. Ir aš žinau, kad ir politika turi būti e, pirmoje vietoje. Mes negalime vadovautis biurokratiniais tikslais. Tai turi daryti visos trys institucijos - Europos Sąjungos taryba, komisija ir parlamentas. Buvo užduota ir keletas techninio pobūdžio klausimų, pavyzdžiui, dėl ryč. 126 medžiagos. 2010 metais kartu su komisijos nariu Potočniku noriu pastebėti, kad keletą metų trūko tarpusavio supratimo tarp pramonės atsakingų už pramonę ir už aplinkosaugą Europos komisijoje. Bet kai pradėjo dirbti ponas Baroso ir kai savo postą užėmė komisaras Potočnikas, aplinkosauga ir pramonė nebėra supriešinamos. Taigi, 2010 metais buvo įvardytos 136 medžiagos. Parinkome tokį skaičių tam, kad parodytume aiškius ketinimus. Ir aš raginau visas valstybės narės dirbti sparčiau 2011 metų aplinkosaugos taryboje. Tai buvo vieta valstybėms narėms išreikšti savo nuomonę, pasidalinti patirtimi ir kurti sinergiją tarp šių pramonės ryčių veikėjų. Komisija jau paprašė ECOS parengti 15 bylų pagal trečiąjį priedą. Žinoma, čia reikės pasistengti, kad tokį tikslą pasiektume, nes šiek tiek trūksta e, išteklių. Rugsėjo mėnesį Helsinkyje aš susitiksiu su Europos cheminių medžiagų pramonės uh, asociacijos vadovu ir aptarsime su juo šį klausimą. 17 priedė yra numatoma nemažai apribojimų dėl kadmio ir kadmidžio bei kitų medžiagų, kurios dabar jau irgi beveik įtrauktos į mano minėtą sąrašą. Ir tokių medžiagų registravimo procesas vyks ir toliau, žiūrėsime, kaip prie to prisiderina pramonė ir jeigu reikės, įvesime dar daugiau apribojimų. Nes su valstybėmis narėmis bendradarbiaujame labai glaužiai siekdami tokių tikslų. Toliau ponios Makavan klausimas. Vakar, tiesa, kalbėjau tame renginyje skirtame turizmo klausimams. Ir aš kalbėjau apie tai, ką jau dabar įgyvendiname, ką veikiame ir ką ketiname veikti. Pristačiau e, lygybės e, ženklo teisės akto projektą, bet aš visą laiką laikausi subsidiarumo principo. Ir aš tikrai nenoriu užimti uh, regioninių ir vietinių atsakingų institucijų jų vietos. Aš tik tai noriu joms padėti, kad būtų galima pagerinti visų turizmo infrastruktūros dalyvių kokybės, paslaugų kokybės lygį, užtikrinti, kad visi pastatai būtų saugus ir kad turistams ten apsistoti būtų saugu, nes tai juk tuomet pritrauktų daugiau keliaujančiųjų. Ir jeigu atvyks turistai, tarkime, iš už ES ir jie žinos, kad pas mus e, viešbučiai yra ženklinami pagal kokybę, jie gauna kokybės sertifikatus, jie drąsiai atvyks į ES ir rinksis būtent mus, o ne kokią nors kitą savo kelionės šalį. Būtent to aš siekiu viešbučių sektoriuje. Toks mano tikslas. Taip pat mes dirbame su komisijos narių dalį, konsultuojame su visomis suderesuotomis pusėmis, kai kalba pakrypsta apie 86 rekomendaciją. Šios kriterijus pridedame kaip priedą prie rekomendacijos, tad čia tikrai mūsų ketinimai labai aiškus. Ir svarbiausias ketinimas ir tikslas yra e, kokybės sertifikatas. Taip pat e, manau, kad reikėtų gerinti saugumo užtikrinimą e, turistams turintiems negalių, kad jie irgi galėtų saugiai ir patogiai ilsėtis. Europos kokybės ženklas padėtų užtikrinti tokio paslaugų kokybę. Ir tuomet ES garantijos viešbučiuose būtų didesnės negu Rusijoje ar Kinijoje ar dar kitur. Tarkime, nedidelis miestukas ar Kinijoje ar Japonijoje nebūtinai turi tokias garantijas. Mes nežinome visų Kinijos ar Japonijos miestelių, taip pat ir turistams iš tų kraštų jie nebūtinai žino, kur yra Antverpenas arba koks kitas Europos miestas. Bet kokybės ženklas padėtų jiems būti tikriems, kad atvykus bet kur jiems bus garantuotos aukštos kokybės paslaugos. Toliau 2012 metų e, nurodymas numeris 5291, kur yra numatomos taisyklės gamintojams dėl prekių būvio e, ciklo, yra reikalaujama, kad gamintojai jį nurodytų. O dėl e, anglės monoksido detektorių jie jau yra rinkoje, jie gali būti elektra varomi arba baterijomis, galima pasirinkti vieną iš dviejų tipų ir priklausomai nuo detektoriaus rūšis. Aš atsiprašau, kad kalbu kiek lietai, gal bandau versti iš prancūzų kalbos, sako komisijos narys. Bet noriu pasakyti, kad tokie detektoriai yra gaminami laikantis bendrųjų prekių saugos reikalavimų. Valstybės narės gali pačios reglamentuoti e, tokių prekių saugumą savo teritorijoje ir valstybės narės gali pačios nuspręsti, ar reikia tokių detektorių jų gyventojų saugumui užtikrinti. Tad anglijas monoksido detektoriai yra aiškio, aiškaus buvio ciklo, tad galima juos keisti esant reikalui, kai jie tampa nebetinkami. Toliau dėl žaislų direktyvos. Aš žinau, kokia yra Vokietijos pozicija, ji šiek tiek skiriasi nuo kitų valstybių narių pozicijos. Čia prisimenu, ką sakė ponas Florence. Bet pagrindinis tikslas yra užtikrinti saugumo lygį vaikams. Vokietija pageidautų net griežtesnių reikalavimų dėl tam tikrų medžiagų naudojimo žaisluose. bet mes negalime patenkinti Vokietijos prašymo, nes jis yra šiek tiek per griežtas. Toliau sunkia svorės transporto priemonės. Aš nesu už šią sritį atsakingas. Aš, mano uždavinys yra sekti kad priimti sprendimai būtų įgyvendinami, bet komisijos narys Oettingeris yra iš tikrųjų atsakingas už CO2 emisijų klausimus. Toliau ponas Deivis ir jo klausimas. Dėl aušinimo sistemos automobiliuose. Na, kito pasirinkimo nebuvo buvo numatytas terminas, tai yra šių metų gruodžio 31 diena, o po to jau bus pradėtos pažydimo procedūros prieš tuos, kurie nebus įgyvendinę bendrijos teisinių reikalavimų. Gamintojai mums taip pat yra sakę apklausose, kad jie negalė, negali įdėkti tokių oro kondicionierių savo automobiliuose, todėl kad tik tai du gamintojai iš viso juos gamina, taigi nepakankamai yra aušinimo skyšių e, visiems automobiliams ir dėl to kyla problemų. Japonijos automobilių gamikla nukentėjo nuo tsunamio Ir ji taip pat labai sumažino savo gaminamų aušintuvų skaičių. Ir taip pat e, naujoji registravimo procedūra užtruko kiek ilgiau negu buvo planuojama naujiems oro kondicionieriams. Būtent todėl viskas taip ir užtruko. Ir todėl aš nustačiau tokį laiko terminą. Aš galėjau neklausyti pramonės atstovų, galėjau pradėti e, pažeidimo procedūrą iš karto, bet e, aplinkybės yra išimtinės ir aš nežinau, kaip būtų sureagavęs teisingumo teismas, jeigu būtų buvę kreiptas į jį. Mes atlikome patikras manau, kad mums sakė tiesą patikrų metu, nes tikriname tokius faktus, kuriuos galima patikrinti ir daugiau nukėlinėti e, laiko termino aš neketinu. Jis bus šių metų gruodžio 31. Manau, kad atsakiau visus klausimus. Atsisak... Atsiprašau, kad kalbėjau ilgai, bet buvo nemažai techninio pobūdžio klausimų. Tad man reikėjo juos išsamei atsakyti. tam, kad viskas būtų visiems aišku. Dėkui. Labai ačiū už tokius išsamius atsakymus. Antrasis raundas. Maske Vukovic. Als erstes spricht Judith Merkis, danach. Pone Merkis. Norėčiau pasveikinti jūsų politiką, tai kad remiate mažuosius, tikiuosi, kad bus atsižvelgta į mano pasiūlymus. Jūs, kai kalbate apie statybas ir aplinkosaugos susijusias su statybomis, man kelia nerima, kad e, statybos politikai netaikoma palyginimas nekalbame apie tai, kiek senų pastatų atnaujinimas būtų naudingesnis aplinkai negu e, naujas statymas, nes e, renovuojant istorinius centrus, istorinius pastatus, mes labai daug sutaupom. Tenai mažiau mašinų važinėja, žmonės visur eina pėsčiomis. Tenai aplinkosauginė prasme daug geriau viskas daroma ir socialinė prasme irgi. Man atrodo, kad reikėtų, jog komisija palygintų kiek naujos statybos ir senų pastatų atnaujinimas veikia aplinką. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, norėčiau, kad jūs kalbėdamas apie satelitinį palidovą kalbėtumėt ir apie vandenį. Mums reikia um, technologijos vandens išteklių kontroliai. Taip pat man atrodo, kad turizmą, kultūrinį turizmą reikia irgi įtraukti į šitą mm, kompetenciją. Lordų rūmai sakė, kad 6,4 milijo, milijardai svarų sterlingų įnešė. Mm, į biudžetą turizmas per metus. Taigi turizmo negalima pamiršti. Pirmininkas, ačiū, ponia Gutierės Kortinės. Norėčiau priminti, kad aš esu pirmininkas ir aš sprendžiu, kas kada kalba. Eh, Pone Merkis, jūs eh, paminėjote labai daug temų ir tomis temomis mes taip pat užsiimame. Norėčiau grįžti prie jūsų minėto augimo modelio Jau e, daug ką minėjo kolegos, pavyzdžiui, ponas Šleiteris. Norėčiau sutikti su jumis dėl daug ko, bet dėje negaliu. Mes vis grįžtame prie senojo plano. Jeigu norime užsitikrinti augimą, tai turėtume kitaip elgtis energetikos išteklius, kitus išteklius naudoti kitaip sutinku su pirmininku, mes neturėtume e, skirstyti sprendimų į žaliuosius, juodus ar dar kažkokius. E, pramonės revoliucija yra susijusi ne tik su e, skirtinga energetika, bet ir su žaliavų kitokiu naudojimu. Mes turėtume į tai žiūrėti turėtume pasižiūrėti tai, kaip reikėtų žaliavas perdirbti, galėtume pagalvoti apie Afriką, pagalvoti, kaip daugiau žaliavų iš ten užsitikrinti ir taip pat reikia galvoti apie visą e, ciklą perdirbimo. Daug išvaistama šioje srityje. Reikia galvoti apie naujus verslo modelius Reikia galvoti, kaip susigražinti žaliavas ir už pakankamai nedidelę kainą. Galbūt reikia pasitelti mokesčius šiems dalykams paskatinti, jų lengvatas dėl elektrinių automobilių, e, kada turėsime standartus e, baterijoms, kūro elementams, e, pakrovimo centrams e, norėčiau vėliau šiais metais pamatyti. Labai tiksliai pasakėte e, pagal jums skirtą laiką, lygiai 2,5 minutės. E, dabar Vitorijų prodijų. Atrodo, minutės yra lankščiai interpretuojamos. Dėkui, komisarė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs apsilankėte regionuose, kurie nukentėjo nuo žemės drebėjimo. Man taip pat ši. Uh, šios teritorijos yra labai aktualios, svarbios. Jeigu pasteltume palidovų sistemas, tai galėtume parengti seisminio pavojaus žemėlapius tam tikroms teritorijoms. Ir galėtume suderinti energetinį pastatų efektyvumą su seisminės prevencijos priemonėmis. Pavyzdžiui, jeigu yra didelis žemės drebėjimo pavojus, galėtume į tuos dalykus pasižiūrėti iš karto ir nuspręsti, ar, ar yra būtina kažkokių priemonių imtis. Toliau norėčiau pasakyti, kad neminėčiau e, trečiosios industrinės revoliucijos, nevadinčiau tų visų pokyčių trečiaja pramonės revoliucija. Ja Mes turime, taip sakant, dematerializuoti visuomenę ir sėti tai su naujais pasiekimais. Reikia galvoti apie e, gerovės gerbuvio apibrėžimą. Dabar jisai pernelik tampriai siejamas su vartojimo prekiamis. Uh, Dėl gamtinių išteklių e, reikia galvoti, kaip jos kaip, to, kaip galima taupiau e, naudoti. Elektroninėse atliekose yra labai nemažai aukso, kitų svarbių medžiagų, kurios ir žemėje randamos. Taigi, e, manyčiau, kad reikia pasinaudoti tomis elektroninėmis atliekomis. Pone Kūny, ačiū pirmininkė. Komisarė, norėčiau kalbėti kalbėti apie elektrinius automobilius. Pritariu jūsų iniciatyvoms, bet to šiandien po pietų mes patvirtiname savo komitete tekstą, kuris e, siūlo iš e, regionės plėtros e, fondo e, finansuoti e, išvysti, regioninio vystimo fondo finansuoti e, tokių automobilių gamybą, kūro elementų gamybą. Ir taip pat reikia, kad konstruktoriai, valstybės narės bendradarbiautų. Egzistuoja dabar kol kas vienintelė Europos norma reikalavimai susijęs su pakrovimu bet norime užsitikrinti ir tvarų augimą, norime plėtoti plėtoti elektromobilių pramonę ir reikia kaip galima greičiau ir gerai pagalvoti apie tą sritį. Dėkuoju. Nelabai lengva ir vienoje bendrovėje apsispręsti dėl kaiščio vienodo. Uh, sudėtinga tema dabar, ponia Kukovič. Labai ačiū pirmininkė, dėkoju komisarui už labai aišku pramonės revoliucijos e, apibūdinimą. Norėčiau paklausti jūsų kai ko, ką galvojate apie revoliuciją paslaugų vyresniems žmonėms srityje. Pa, ką galvojate apie pagalbą paslaugomis e, tiems, e, kurių reikia. Ir taip pat apie turizmą noriu paklausti, ar tai yra pozityvus dalykas pajamų prasme ir negatyvus aplinkosaugos prasme reiškinys. Dėl pramonės revoliucijos norėčiau paklausti, kaip atsitiko, kad nepaminėjote e, informacijos ir komunikacijų technologijų didesnio vaidmens. Jungtinės e, valstijos e, yra aplenkę Europos Sąjungą, bet mes turime taip pat dirbti šioje srityje. O dėl išteklių, kaip apie sveiką maistą. Dėkoju. Komisarė, dabar prašau jūsų atsakyti šios visus klausimus. Prašom. tikėjausi, kad ponė Merkis e, sutiko su manimi, bandžiau ją įtikinti, bet iš tikrųjų mes su ją vienodai galvojame. Ji kalbėjo apie revoliucijos rezultatus, bet norint rezultatų reikia kažkur ir pradėti. Pirmiausia, reikia apsispręsti, kad norime tų rezultatų Negalima praščiausiai e, rankos e, mostų tų rezultatų ir susikurti, būtų pernelik viskas paprasta. Jeigu galėčiau ką nors panašaus padaryti, tai apie mane rašytų istorijos vadovėliai, bet dabar mes e, daugiau kalbame apie pradžią, galvojame, kas yra įmanoma ir galvojame apie ambicingus tikslus, uh, Aš noriu plaukti jūrą, nenoriu likti e, trobelėje pakrantėje. Pagalvokime apie tai, e, ką darė Kristupas e, Kolumbas prieš iškeliaudamas. Jisai taip pat prisidėjo prie kultūrinės revoliucijos. Aš taip pat nenoriu paprasčiausiai daryti imtis menkų priemonių, noriu, kad mes užsitikrintume tą pramonės revoliuciją. Mums reikia metodologijos, reikia galvoti, kaip greičiau judėti. Ir aš e, ketinu pasiekti tų tikslų, kurių ir jūs norite, bet reikia galvoti apie laiką, pragmatiškai. Ir aš noriu E, taip pat nenoriu prisižadėti ir paskui neįvykdyti pažadų dėl nanomedžiagų, nanodalelių. Kalbėjau apie tai, Europos parlamentas yra 2009 metais patvirtinę atitinkamą tekstą, mes rengėme dokumentą ir Europos komisijos tarnybos taip pat rengė ataskaitą dėl e, nano e, medžiagų naudojimo pramonės sveikatos saugos srityje, kaip kad e, paprašė parlamentas. Kitas dalykas elektromobiliai ar panašus dalykai. Ir kai ši, bet jie jungikliai ar kai čia yra pats sudėtingiausias klausimas. Aš, eidamas šias pareigas, supratau, kaip tai sudėtinga. Prancūzai, italai, e, pramoninkai laikosi vienokios pozicijos, kitų šalių kitokios. Vokiečiai, pavyzdžiui. Taigi vieni kitų pasiūlymams nepritarė ir panašiai, reikia rasti kompromisinį sprendimą. dėl tų uh, kaiščių automobiliuose ir dabar toliau kalbame apie rozetės e, sienoje. Reikia atlikti poveikio vertinimą, tikiuosi, kad bus po jo rastas e, geriausias sprendimas, bet reikės ir pereinamojo laikotarpio. Reikės patvirtinti tai, koks būtų uh, primtiniausias pasiūlymas, plačia prasme, manau, galbūt tai bus vokiečių, vokiečių pasiūlymas, bet reikia palaukti poveikio vertinimo e, rezultatų. Mes visi siekėme užsitikrinti geriausią rezultatą, nes mums visiems tai yra svarbu. Uh, e, kaip kad buvo kaiščių automobiliuose atveju dabar. Reikia galvoti apie rozetes, nes kitai bus labai juokinga, jeigu Europa negalės susitarti dėl vieningo modelio. bet reikia pripažinti, kad, pavyzdžiui, mano tėvinainius italus įtikinti man nebuvo niekuomet labai lengva. Dabar reaguoju tai, ką sakė ponas Prodis. Palidovai turėtų būti pastelgti kovojant su klimato kaita, taip pat sprendžiant vandens problemas, kaip kad sakė ponė e, Gutierės. Turime taip pat turėti sustarimą dėl palidovinių technologijų, jos yra nepaprastai svarbios. E, stebėti žemiai, apie tai kalbu dažnai, kai sutinku su e, draugais iš Afrikos, nes pavyzdžiui, galvojant apie sausras, vandens išteklius, tai taip pat tampa svarbu. Bet svarbu ir Europai šie dalykai, kaip kad bandymas užkirsti kelią žemės drebėjimams. Vakar vakare e, lankiausi Modenoje, ES GMES paldovinės navigacijos sistema numatė e, stebėsenai Ir mes bandysime renkti e, taip pat bandomąjį projektą pastatų būsto sektoriuje. Aš norėčiau, kad energijos išteklių taupimas atsispindėtų, kalbu apie taip vadinamus žaliuosius pastatus, ir e, priemonės, kurios apsaugotų nuo seisminių sukretimų ir kad tos dve, dvi e, grupės priemonių būtų suderintos teritorijose, kurios gali nukentėti nuo žemės e, drebėjimų. Aš norėčiau, kad, kad aštuntasis eurokodas būtų taikomas profesionalų Ir e, tikiuosi, kad e, didelės rizikos zonose toks projektas jau bus pradėtas įgyvendinti artimiausioje ateityje. E, kitas turizmo klausimas labai svarbis rytis ir dėl aplinkosaugos sumetimų mūsų komunikate dėl turizmo labai daug skiriama dėmesio ekologiškam turizmui. Įgyvendiname pakrančių turizmo veiksmus e, su komisijos e, kolega Damanaki. Turizmas yra labai svarbus ekonomikai taip pat ir aplinkosaugos paveldą išsaugant miestų centrų klausimas svarbus. Komisija patvirtins Liepos mėnesį atitinkamą tekstą, kuris susijęs su komisaru Oettinger ir Kalas e, pasiūlymais. Aš visiškai sutinku su jūsų mintimis. Informacijų komunikacijų technologijos yra nepaprastai svarbios pramonės revoliucijai. Trečiai. Taip pat labai svarbu tai e, turizmo politikai. Turizmas Europos ekonomikos augimo kontekste yra nepaprastai svarbus. Vakar didysis dvidešimtukas savo dvidešimtame punkte paminėjo e, turizmą, kelionių pramonę kaip esminės svarbos elementus, e, skatinant augimą ir kuriant darbo vietas. Ir e, malonu, kad didysis dešimtukas skatina tokias e, atitinkamas politikos priemonės. Ir kad e, komisijoje, noriu pasakyti, bus padaryti atitinkimi sprendimai. Pavyzdžiui, vizos į Europą atvykstantiems turistams iš Kinijos, Rusijos ir Pietų Amerikos. Turizmas iš tiesų yra svarbus sektorius ir bet kokios priemonės, uh, skirtos šiame sektoriuje apsaugoti aplinką yra labai svarbios. Tikrai svarbu turizmą suvienyti ir suderinti su tiek aplinkosaugos tikslais, tiek informacijos ir komunikacijos technologijomis. Kalbant apie informacinės komunikacinės technologijas, mes jau jas dėgiame visose pramonės sektoriuose. Taigi bandome įtraukti ir Europos turizmą. Į tai norime taip pat, kad Europos turizmo sektorius būtų kiek galima labiau e, modernus, veiksmingesnis ir kiek galima mažiau kenkiantis aplinkai. Tai yra esminis dalykas siekiant užtikrinti ekonominį augimą. Turizmas sudaro 10, 11, 12 procentų BVP valstybėse narėse. Jungtinė karalystė labai plėtoja turizmą, pavyzdžiui, kaip šalis. Ir jeigu kalbėsime apie aukštos kokybės e, turizmo sektorių, tai e, turėtume suvokti, kad jis galėtų galėtų būti nepaprastai naudingas visiems maisto sektorius, taip pat e, tekstilė, madų, e, mados pramonė. Visa tai e, užtikrina didesnę naudą, jeigu yra siejama su aukšta kokybė. Mūsų verslas aukojasi laikydamasis reikalavimų ir mūsų, pavyzdžiui, medžiagos yra nepaprastai konkurencingos. Uh, ir e, nėra keliančios grėsmės sveikatai. Mūsų gamintojai e, turi laikytis taisyklių, įskaitant ryčių reikalavimus. Bandžiau e, vadovauti strategijai, pagal kurią būtų paskatinta e, trečioji pramonės revoliucija, taip pat šiame kontekste kalbėti apie turizmą, nes jis nepaprastai svarbus Mes turime galvoti apie platesnę sistemą, kiekvienas sektorius yra e, mozaikos dalis, kurią kūrėme ir komisija negali nieko padaryti be parlamento paramos, todėl norėjau jums viską apie savo darbus papasakoti šiandieną ir tikiuosi, kad jūs mus paremsite ateityje, kad jūs kritikuosite e, mane ateityje, bet konstruktyviai ir pasistengsiu atsižvelgti visus jūsų pasiūlymus šiandien. Herr Kommissar Tajani, ich bedanke mich. Gerbiamas komisarė Tajani, norėčiau Jums padėkoti iš visos širdies viso komiteto vardu už tai, kad turėjome galimybę pasikeisti nuomonėmis. Net valandą su pusę kalbėjome, iškėlėme daug klausimų ir išgirdome labai tenkinančius atsakymus. Europos parlamento e, aplinkosaugos komitetas yra su jumis ir padėsime renkti revoliuciją. Diena iš dienos ruošimės revoliucijai. Jeigu jūs imsitės tų darbų, apie kuriuos šiandien kalbėjote, mes tikrai jums padėsime. Dėkojame jums ir tikimės dar kartą susitikti komiteto posėdėje. Nepamirškite, mes esame stambiausias teisėkuros komitetas šiame parlamente. Moment, die Sitzung ist noch nicht beendet, es geht noch weiter. Und zwar mit, wir treffen uns morgen um 10 Uhr wieder zu den Abstimmungen, 9 Uhr. Rytoj pradėsime darbą 10 val. vyks balsavimas, 9 val. vyks koordinatorių posėdis. 9 val. koordinatorių posėdis, rytoj 10 val. komiteto posėdis. Pradėsime nuo balsavimo, šiandieną tiek. Malonaus vakaro.